Euh, Gerbiami kolegos, laba diena. Siūlau pradėti posėdį. Pirmojų klausimų dėl darbo tvarkės tvirtinimo siūlyčiau pridėti štai ką. Tarybos bendra pozicija dėl reglamento siūlymo, kurio tikslas yra išplėsti reglamento 2004 metų ir 2009 metų atitinkamų numerių apriepti toms šalims, kurios dar to apriepti nepapuolė, atsižvelgiant į bendros pozicijos analizę ir Europos parlamento poziciją, turime pasakyti, kad mūsų darbo tvarkės pirmuoju klausimu turėtų būti aptariamas šis klausimas. Ir jeigu niekas neprieštarauja, tai tuomet taip ir nuspręsime. Dėl protokolo prieimimo, patvirtinimo, birželio 23-24 dienos vėlgi jokių pastabų nėra, tad laikysime šios protokolus patvirtintais. Pirmininkės pranešimai. Tikiuosi pirmiausia, kad jūs praleidote puikias vasaros atostogas. O dabar rimtai. Mums malonu savo tarpę matyti naują komiteto narį, nes socialdemokratų frakcijoje kolega Sergio Gutierrez Prieto pakeičia, kaip pakaitinis narys, pakeičia kolega Perelo Rodrygės. Ar naujasis kolega yra posėdė regis? Ne. Na, šiaip ar taip, mūsų visų vardu, naudodamosi mūsų siunčiamomis teigiamomis bangomis, sveikinu kolegą ir linkiu jums geriausios kloties darbe. Kaip jau yra įprasta, šis posėdis yra transliuojamas video pagalba ir taip pat transliuojamas internetu. Savo dokumento aplankose rasite pranešimą, kuris yra skirtas komiteto nariams. Ten rasite apibendrinimą tos misijos, kur mūsų komitetas vyko virželio 2-4 dieną į Dubliną ir Mriką. Trimis kalbomis - angliškai, prancūziškai ir vokiškai šis komunikatas yra pateiktas. Kiti du komunikatai kiti du pranešimai būtų tokie. Delegacija Egmonto rūmose Birželio 22 dieną rengėtis Belgijos pirmininkavimui ir galiausiai rasite neformalaus tarybos, EPSCO tarybos posėdžio reziume Birželio 7-8 dienos, tai yra dokumentas. Aš dalyvavau jūsų visų vardu tame susirinkime ir diskutavau su pirmininku Hermanu Van Rompoj. Dar porą dalykų. Pirmiausia, norėčiau informuoti komiteto narius, kad bendras posėdis, kuris turėjo vykti su užimtumo komitetu rugsėjo 23 dieną, kur turim aptarti e, motinystės atostogų e, sprendi, e, tų sprendimų liečiančių motinys atostogas po, poveikį. Atsiprašau, sako pirmininkė, tas posėdis gali būti atidėtas todėl, kad gali protestai dėl pensijų reformos e, tiesiog neleisti surenkti šito posėdį. Kai, kai turėsime daugiau informacijos, būtinai jums pranešiu. Norėčiau pasakyti, kad jūsų visų vardu, kai buvo balsuota dėl orį pranešimo plenarinėme posėdėje mūsų parlamente praėjusią savaitę, kreipiausi į ponę Žalmilkė, į atsakingą ministrę ir sakiau, kad Europos parlamentas seka vykstančius įvykius ir mes apibendriname padėtį, kuri buvo susiklošusi prieš vasaros atostovas. Sakėme, kad yra svarbu, kad Europos parlamento siūlymai taryboje būtų priimti, kad jos būtų atsižvelgta. Tarybos EPSCO tarybos darbo grupė rinksis rytoj. Ponios Milkė sekretoriatas man nurodė, kad mano laišką gavo ir kad e, delegacijos, nacionalinės delegacijos bus informuotos, kad toms delegacijoms visoms dalyvaujančioms Europos parlamento pozicija būtų žinoma. Tiek būtų pirmininkės pranešimų. Pereiname prie ketvirtojo darbo atvarkės klausimo. Turime susipažinti su bendra pozicija dėl biudžeto projektus tarybos pakeitimais. 200, tai yra reglamentas 947 2009 metų. Ten yra kalbama apie trečiasią šalis, kurių piliečiai nepatenka iš šio reglamento apriepti. Kolegė Lambert buvo pranešėja. Ar ponė pranešėja norėtų tarti žodį šito klausimo? Ačiū pirmininkė. Tai yra formalus pranešimas komitetui ir mes turime sureaguoti į tarybos poziciją. Kaip žinote, tam yra numatytas grafikas, kai parlamentas apie tai yra informuojamas. Norėčiau trumpai apie patį reglamentą pakalbėti. Ir aš siūlau po to apie jį pagalvoti. Jau egzistuoja reglamentas, kuris apsprendžia tarpvalstybinius socialinės apsaugos klausimus įvairių šalių piliečiams, kurie teisėtai persikelia iš vienos valstybės narės į kitą. Šio reglamento projekto tikslas yra atnaujinti e, šią situaciją, kaip yra atnaujinta, at, atnaujintas socialinės apsaugos reglamentas, ir jo įgyvendinimo reglamentas praėjusiais metais. Per pirmąjį svarstymą parlamente mes su mumis buvome, buvome konsultuojamis, pasikeitė teisinis pagrindas ir tokia konsultacinė pozicija buvo patvirtinta pernai svarstant visą paketą parlamente. Ir tuomet mes pateikėme du pasiūlymus pakeisti komisijos pasiūlymą, įtraukiant dvi sąlygas, kurios nebuvo įtrauktos peržiūros metu, bet jos egzistavo ankstesnėme reglamente. Taryba tam su tuo sutiko ir pritarė tiems dviems pakeitimams, kurios patikė parlamentas. Na, o tie pakeitimai, kurie egzistuoja tarybos pozicijoje, yra susiję su teisinės pagrindu. Danija nedalyvauja šioje sistemoje apskritai dėl trečių šalių piliečių per, per, persikeliančių iš vienos valstybės narės į kitą, nes jiems Europos teisės aktai netaikoma šioje srityje. Junktinė karalystė, mano nuomonė, dėja apsisprendė nedalyvauti, neprisijungti prie atnaujinto reglamento, taigi jiems e, e, galioja ankstesnis reglamentas. Airija nusprendė, kad dalyvaus šiame reglamente. Taigi, pakeitimai, kurie yra įtraukti į tarybos poziciją, atspindi tiesiog tokią būklę. Ir esamo reglamento atšaukimas visiškai yra neįmanomas, jis lieka iš dalies galioti Junktiniai karalystiai, kas iš tikrųjų, mano nuomonė, nepadeda supaprastinti socialinės saugos klausimus. Tačiau taip yra. Aš rekomenduočiau palaukti pranešimo, kurį aš parengsiu labai greitai ir tam pasiūlysiu pritarti tarybos pozicijai. Dėkoju. Belgijos pirmininkaujančios Europos Sąjungos atstovų regis nėra. Gal buvusios pirmininkaujančios valstybės Ispanijos atstovai galėtų tarti žodį dėl situacijos, kuo šis sutaryboje prašom. Eh, señora presidente. Eh, Labai ačiū, ponia pirmininkė. Tiesa yra ta, kad buvo nelengva pasiekti bendrą poziciją. Mums reikėjo pakeisti teisinį pagrindą ir pereiti nuo vienbalsiškumo prie kvalifikuotos daugumos balsavimo. Dviem atvejais taryba bandė patvirtinti šį tekstą ir abiem atvejais dėja dėl to, kad, kad kai kurios valstybės narės e, nepritarė tam, mums nepavyko jo patvirtinti. Tačiau pakeitus balsavimą nuo vienbalsio patvirtinimo prie kvalifikuotos daugumos, perėjus prie kvalifikuotos daugumos, mums e, praėjusį pusmetį atsirado naujų galimybių mes norėtume patvirtinti konsensuso pagrindų paremtą, parengtą reglamentą, konsensuso būdų su parlamentu. Mes to visada siekiame, bendravome su Europos parlamentu, siekdami užtikrinti, kad e, na, mūsų pozicijos būtų vienodos. Mes norėjome taikyti vienodo trečių šalių piliečių traktavimo be jokio apribojimų ar diskriminacijos, kai kalbama apie išmokas. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra išbraukti išlygas iš 859 reglamento. Ir todėl mes patvirtiname tekstą, kur, prieš kurį balsavo trys šalis ir viena susilaikė. Tačiau tekstas yra trumpas ten sakomas vienintelis dalykas, kad naujasis reglamentas 883 bus taikomas taip pat ir trečiųjų šalių piliečiams. Kadangi sutikite man galimybę kalbėti, aš turiu prašymą. Nuo 2010 metų 1 gegužės reglamentas 883 yra taikomas. Prieš patvirtinant šį naują tekstą 883 reglamentą galima taikyti ir trečiųjų šalių piliečiams. Kitaip būtų e, toks paradoksas. Iki šio reglamento patvirtinimo mes turėtume taikyti kitą teisės aktą trečiųjų šalių piliečiams palyginti su ES piliečiais. Todėl aš raginu Jūs užtikrinti, kad šį reglamentą galėtume patikrinti kuo greičiau, tuo met būtų galima taikyti ir 883 reglamentą trečiųjų šalių piliečiams. Taip sakė ponia Lambert. Mes įtraukėme Europos parlamento pateiktus pakeitimus. Na, o jei kalbėsime apie Junktinę karalystę, kad ji netaiko naujo reglamento, tai turiu pasakyti štai ką pateiksiu Jums visiškai asmeninę nuomonę. Tai yra, net kai kalbama apie administracinės procedūras, būtų labai sunku vienai šaliai taikyti vieną reglamentą, kai kitos šalis taiko kitą. Grinai vien tik administracinė prasme. Tai bus labai sudėtinga, todėl aš manau, kad turės įvykti konvergencija tarp Junktinės karalystės ir kitų valstybių narių. Bent jau aš taip įsivaizduoju. Ačiū. Dėkoju, gal komisijos atstovai norėtų pasisakyti. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Komunikate, kuris Europos parlamentui buvo perduotas prieš kurį laiką, komisija remia tą kompromisą, kuris buvo pasiektas taryboje. Iš tikrųjų, bendra pozicija apima visus tuos elementus, kurie pradžių buvo atspindėti komisijos siūlyme. Atižvelgime Europos parlamento abu pakeitimus, kurie buvo pareikšti pirmo svarstymo metu. E, buvo padaryti tie pakeitimai, kurių tikslas yra kai kurias nustatas supaprastinti ir padaryti labiau suprantamas. Naujasis koordinavimo reglamentas yra taikomas Europos sąjungos piliečiams ir yra svarbu, kad tokios pataisyklės būtų taikos ir trečiųjų šalių piliečiams. Pirmininkė, ačiū. Kolega Serkas. Sí, señora presidenta, con mucha brevedad para expresar. Ačiū. Labai trumpai. Pirmiausia, manau, kad reikia pasakyti, jog Europos parlamentas turėtų padėkoti, padėkoti pirmininkavusiai Ispanijai ir taip pat pirmininkavusiai Belgijai už jų nudirbtą darbą. Abi šalis labai daug nudirba užtikrindamos, kad šis reglamentas būtų taikomas trečiųjų šalių piliečiams kaip galima greičiau, nes iki tol jie yra diskriminuojami. Kaip socialistų šešėlinės pranešėjas noriu visiems jums ir Jean Lambert pasakyti, kad e, į parlamento pakeitimus atsižvelgia taryba, komisija su tuo sutiko, todėl mes manome, kad kuo greičiau bus parengtas pranešimas, tuo greičiau mes pritarsime ir mes iš tikrųjų uždegsime žalę šviesą. Pakartokime žodžius tų, kurie sako, kad reikia visą tai padaryti kuo greičiau, nes ši spraga egzistuoja, ši spraga yra didžiulė nuo gegužės pirmos. Ačiū, ponė Lambert, ar norite dar kalbėti? Tai nėra būtina ponė Omen Reuten. Reuten. Pone pirmininkė, aš pateikiau šį pakeitimą ir norėčiau sulaukti paaiškinimo apie tai, kad naujame teisinėme teisės akte visoje Europoje nebus jokių išimčių. Dviem konkrečiais atvejais. Jeigu mums tai pavyks patvirtinti, tai problema išsispręs. Très bien, Madame Lambert. Um, in, in answer to the question for... Noriu atsakyti į Oimen Roitem klausimą. Aš suprantu, kad jokių išlygų nėra, nėra numatyta jokių papildomų priedų. Uh, Ir žinoma, kad į Europos parlamento priimtą rezoliuciją buvo atsižvelgta visapusiškai. Nebuvo jokių išimčių ir tokia buvo mūsų pozicija. Bent jau aš taip suprantu visą reikalą ir aš pasitikslinsiu su šešėliniais pranešėjais dėl visų šių klausimų prieš grįžtant prie balsavimo komitete. Très bien. Donc, euh, nous en avons euh, terminé. Tai štai, Galima sakyti, baigėme nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir pereisime prie balsavimo. Pirmiausia, turėsime balsuoti dėl ketvirto, arba tokis klausimo, parlamento pozicija dėl 2011 metų biudžeto projekto su tarybos pakeitimais. Kitaip tariant, tai yra mūsų indėlis į biudžeto projektą ir tarybos pakeitimai. Balsuosime dėl visų skirsnių. Bien. Alors, donc, comme je le disais à l'instant, euh, au point 4. Euh... Kaip jau sakiau, pirmiausia balsuosime dėl parlamento pozicijos dėl 2011 metų biudžeto projekto e, su tarybos pakeitimais. Tai yra mūsų kompetencijos rytis. Pirmiausia, balsuosime dėl numatytų sumų, dėl skaičių. 04, 01, 01 eilutę. Turime pirmąjį pakeitimą. Tai yra ponios Bastos pirmasis pakeitimas. 6301 kas už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Ar visi atsinešėm balsavimo korteles?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 Neveikia tinkamai balsavimo aparatas, pas mane irgi mirksi lemputė, sako pirmininkė, pabandykite dės kortelę ir vėl išimti. Aš tiesiog, gerbiamą kolegę, atsižvelgsiu į jūsų balsavimą. Ar regis susitvarkė problemą, galima balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimą baigėme. 16 už, 21 prieš. Tad ši pozicija atmesta. Pakeitimas 6030, sako pirmininkė. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 6333 kas už prieš susilaikė. Pasidėkrinkim. 6333 pakeitimas. Balsuojame. 15 pour. 15 už, 20 e, prieš, tai tuo būdu atmesta. Kita eilutė. 6302 ponius bastos pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6334 už, prieš, susilaikė, atmesta. Norėčiau atkreipti sudėmėsi tai, kad tai reiškia, jog mes nebalsavome už jokį eilučių atkūrimo pakeitimą ir tarybos poziciją paliekam tokią, kaip ji buvo, su visais numatytais apkarpimais. EPP nepavyko, nei man nepavyko numatyti padidinimo. Tad biudžetas lieka toks, kaip taryba nusprendė. Tuo tarpu frakcijos bent jau dauguma bandė padidintą biudžetą, o dabar visi eilutė po eilutės nubalsavom taip, kad tarybos tekstas liktų toks, kaip yra. Tad būtent Dėl to norėčiau visus įspėti, jeigu problemų būtų, galime čia padaryti pertrauką, kad galėtumėt pasitarti. Tiesiog noriu įspėti, kad mes nepakeitėm tarybos pozicijos. 6335 pakeitimas. Komisijos siūlymui atkurti skirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė primta. 6336. Kas už? Prieš susilaikė primta. 6303 ponios bastos. 6336 dar pasitikrinkim, sako pirmininkė. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjom, baigėme balsuoti. 20 už, 21 už 16 prieš, akivaizdžiai priimta. 6303 ponios bastos pakeitimas. E, prieš, sulaikė, pasitikrinkim. Ar visi spėjot balsuoti? Devyniolika prieš, aštuoniolika už, atmesta. 6304 tos pačios autorės už, prieš susilaikė priimta. Šeši, trys, trys, septyni. Tikslas atkurti pradinį komisijos tekstą. Kitaip tariant, atkrenta šis pakeitimas, sako pirmininkė, kadangi prieimėm 6304. Pakeitimas 6338 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 1305 dėl Europos socialinio fondo, panas įgūrėjo, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 6307 už, prieš, susilaikė, atmesta. 6306 ponios bastos už, prieš, susilaikė, atmesta priimta. 6339 atkrenta, pereiname prie 6308. Kas už? Prieš susilaikė, primta. Dabar komentaras prie to pakeitimo, kas už, prieš susilaikė, primta. 6340 atkrenta, 6309 kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar dėl teksto pridėto, kas už, prieš susilaikė priimta. en venons au, sur l'information et la forme. Dabar dėl darbuotojų mokymų. 6, 3, 11, mums įgreitų kas už. Prieš. Sulaikė. Atmesta. 6310, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 6312, kas už prieš pasitikrinti. Dėl 6312 pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. 20 už, 18 prieš, priimta. Balsuojame dėl teksto, kas už prieš susilaikė. Tokia pati balsų dauguma. Šeši 1342 atkrenta. 6303 kas už prieš susilaikė priimta. Kiti pakeitimai atkrenta. Perina apie 6344 pakeitimą. Atkuriamas komisijos siūlymas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 6345 už, prieš, susilaikė priimta. 6315, kur kalbama apie bandomąjį projektą. E, kas už? Tai buvo koordinatorių sustarimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkim. 22 už, 16 prieš. Priimta. 6316. Vėlgi koordinatorių paremtas projektas. Jis įtrauktas buvo į biudžetą. Mūsų nuomonė kas už, prieš, susilaikė, tokia pat balsų dauguma priimta. 6317. Dar vienas bandomasis projektas, kuris sutarė koordinatoriai, kas už, prieš, susilaikė. Tokia pati balsų dauguma. Priimta. Dabar pereiname prie 6318. Kas už? Prieš. Kas už? prieš susilaikė priimta. Ar galėtume balsuoti dėl teksto komentaro, kas už šį komentarą prieš susilaikė priimta. Šešitinis 20 ponios įvairių pakeitimas, kas už prieš susilaikė atmesta. 6.3.19 ponios basos pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Les chiffres sont tombés, mais je vous propose de mettre aux voix quand même. Siūlyčiau perbalsuoti dėl teksto, komentarų, kuris yra paminėtas prie 6321 pakeitimo. Balsuokime dėl šio, dėl šio pakeitimo, kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar eilutė dėl socialinės apsaugos ir įtraukties. Pakeitimas 6322, ponios figūrai, to pateiktas kas už, prieš susilaikė atmesta. 6347 kas už, prieš susilaikė priimta. Galime balsuoti dėl teksto komentaro, kuris e, yra po 6.3.3 pakeitimą už, prieš susilaikė. Teksto komentaras yra priimtas, patvirtintas. Pereiname dėl darbo sąlygo įlūtės. 6325 pakeitimas tas ponios figūrai to kas už prieš susilaikė atmesta 6348 kas už prieš susilaikė priimta o paskui va, štai turime komentarą sudaryta iš trijų pastraipų siūlau balsuoti dėl visų trijų kartų Kas už tą komentarą prie pakeitimų 6324 už, prieš susilaikė. Komentarai taip pat priimti. E, progres eilutė. 6326 ponios, jeigu jie įtų pakeitimus, kas už, prieš susilaikė. Atmesta. 6327 kas už, prieš susilaikė. Priimta ir dėl teksto komentaro už prieš silaikę priimta. Dėl lyčių lygybės, ponios įgūrėjų pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeši, trys, keturi, devyni, už, prieš, susilaikė, priimta. 6350, tas už prieš susilaikė priimta. 6351 už prieš susilaikė priimta. Šeši, trys, penki, du pakeitimas už, prieš, susilaikė primta. Bandomasis projektas dėl skurdžiai gyvenančių darbuotojų teisų už prieš susilaikė priimta. Europos kovos su skurdu ir atskirtimi socialinėme tai kas už prieš susilaikė priimta. Bandomas projektas dėl autis už prieš susilaikė priimta. 6331, ponios Hirš pakeitimas. Dėl vaikų. Anksti metančių mokyklą, kas už, prieš, susilaikė, atmestant. Ir dabar periname prie kitos eilutės, kur kalbama apie pagyvenusių darbuotojų darbo hygieną 6332 pakeitimas, kas už prieš susilaikė. Ir dabar komentaras esantis prie to pakeitimo už prieš susilaikė priimta. Kita eilutė. Pristaikymo prie globalizacijos fondas 6, 3, 5, 7 pakeitimas pareigas. Su pranešėjus kas už, prieš, susilaikė, rimta. 6, 3, 5, 4. Dėl žmogiškų išteklių kas už, prieš, susilaikė, priimta. 6, 3, 5, 5. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. dėl subsidijų Europos mokymo fondui, kas už, prieš susilaikė priimta. Baigėme balsuoti dėl sumų, dėl pastabų, reikia balsuoti dabar dėl nuomonės projekto. Ir pirmoje dalyje turime pakeitimą numeris 3, kas už, prieš susilaikė priimta. Paskui Po pirmosios dalies numeris ketvirtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktojo dalyje APP frakcija mūsų paprašė balsuoti dėl atskirų dalių. Būdama pranešėja, norėčiau gal šiek tiek paaiškinti to pakeitimo antrąją dalį, kadangi Prie antrosios dalies buvo pridėta tai, kas leidžia žengti pirmąjį žingsnį prie to fondo normalaus sutvarkymo. Europos fondo, Europos pristatymo ir globalizacijos fondo pristatymo eilutėj numatytos nuostatos puikiai atitinka tai, ką mes balsavome biudžeto gairėse. Jis atitinka ir pono portas pranešimo dvasiam. Mūsų komiteto nuomonė gynė ponė Mora. Ji būtent pasisakė apie šią specifinę biudžeto eilutę. Tai štai svarbu neužmiršti šio pakeitimo e, pobūdžio dabar. Balsuojame dėl pirmosios penkto pakeitimo dalies. Nuo pabrėžę svarbą iki darbo rinkoje. Kas už šią pirmą dalį? Prieš susilaikė pirmoji dalis yra primta. Antroji dalis, kas, tiesą sakant, čia yra kalbama apie nepilną darbo dieną dirbančius darbuotojus, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim. Manau, kodėl mes tabet pasitikrinkim. Prie penktų pakeitimo antrosios dalies. Pradedam balsuoti. Visi spėjom, tada balsavimas baigtas. 17 už 18 prieš ir 2 susilaikė ši antroji dalis atmesta po trečiosios dalies. Yra patiktas šeštasis ponios įvraido pakeitimas. Su žodiniu pakeitimu, kurį patikė, patikė jūsų pirmininkė. E, pakeitimo autoriai jis yra priimtas žodinis pakeitimas, valgome kas už, prieš, susilaikė, Manau, kad atmesta, bet pasitikrinkim. Šeštasis pakeitimas. Le vote est ouvert, tout le monde a pu voter. Ar visi spėjom balsuoti? Le vote est clos. Baigim balsuoti. 19 už, 19 prieš, atmesta. Ketvirtoji dalis, septintas pakeitimas už, prieš susilaikė primta. Penktas penktoji dalis, aštuntos pakeitimas, kas už, prieš susilaikė primta, šeštoji dalis, devintas pakeitimas už, prieš susilaikė primta. Dešimtasis pakeitimas susikorėjo kas už, prieš susilaikė, pasitikrinkim. Dėl ponios Įvoreido pateikto dešimtojo pakeitimo pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. 9 už 16 prieš 11 susilaikė. Atmesta. 11 pakeitimas nusilaidau, kas už prieš susilaikė rimta. 8 pakeitimas, 12, 12 e, pakeitimas, 8 dalis už, prieš susilaikė priimta. 8 dalis, 13 pakeitimas nusilaidau už, prieš susilaikė susilaikė atmesta. Pasitikriname 13 pakeitimą, pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. 20 už, 18 prieš, jūs teisus primta. 14 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmesta atmesta. Pirmasis pakeitimas A konstitucinė už prieš susilaikė priimta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame dėl viso dokumento teksto, balsuosime elektroniniu būdu, pradedam. Ar visi suspėjom? Baigiame balsuoti. 35 už, 2 susilaikė. Mūsų. Niekas neprieš, neprieštrauja, taigi priemonė, tai yra nuomonė dėl biudžeto patvirtinta. Penktasis darbo tarkės klausimas. Turime balsuoti dėl laiško, kurį mūsų komitetas parašė dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo. Tai yra susijęs su Danijos bendrovės Linak byla. Ja pristatė Danijos vyriausybė. Balsavome dėl pilno laiško, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Taip pat mes turime balsuoti dėl Danfos grupės Šie atvejai taip pat pristatė Danijos vyriausybė, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ir paskutinis dokumentas, dėl kurio turime balsuoti, tai yra tekstilės, Galicijos tekstilės atvejais pristatė Ispanijos vyriausybė, vėlgi globalizacijos fondo lėšų panaudojimas. Pradinis laiškas kurį jums išdalinome, jame buvo klaida. Jeigu pažiūrėtume į trečią dalį pradinėje versijoje, tai ta dalis nėra išbraukta. Norėtume, kad ketvirta dalis būtų tokia, kaip yra parašyta. Savo dokumentų rinkiniuose turėtumėte rasti pataisytą laiško versiją. Ir jeigu niekas neprieštarauja, balsuosime dėl tos naujesnės versijos. Pirmoje dalyje sakoma, kad pritarėme komisijai, antroje pastraipoje sakoma, kad sveikina geografinio judumo skatinimą. Trečia dalis pareiškė susidomėję, susidomėjimą priemonę. Parama geresniam darbo ir gyvenimo balansui, kur kalbame apie mėnesinę paramą, kurios dydis yra 400 eurų. Ketvirta dalis sako, kad apgailestauja, kad pusę mokymo priemonių. Ir taip toliau. Visi turime tą versiją. Tuomet problemų nėra. Balsuojame dėl šio laiško. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtinta. Taigi tiek šiandien balsavimo. Iš karto pereiname prie aštuntojo darbo tarkės klausimo. Tai yra nuomonės projekto svarstymas, nuomonės projektas, kurį rengėme IMKO komitetui. Tai yra paslaugų direktyvos įgyvendinimas. Evelyn Gebhardt yra pranešėja IMKO komitete o nuomonės autorius yra Žan-Luk Benamies. Ačiū, ponė pirmininkė. Galima sakyti, paslaugų direktyva vėl grįžta į mūsų akiratį. Senosios kadencijos metu apie ją labai, labai, labai daug diskutavome ir audringai. Mes paskirime vėl ponę Gepard tą pačią pranešėją ir su ją pasiekime kompromiso viskas yra daug maž aišku, net jeigu daugelį valstybių dar ir neužteko laiko visų prerogatyvų paslaugų direktyvų numatytų įgyvendinti. Nuomonė, kurią jums siūlau, yra trumpa, nes Europos parlamente tokia yra taisyklė. E, kad tai turi būti neilgas tekstas. Na, kaip paslaugų direktyvai tai yra ypač trumpas tekstas, bet tebūnie. Manau, kad vidaus rinka paslaugų, vidaus rinka turi plėtotis išsaugant ES socialinį modelį. Tai yra savai mes suprantama. Tikiuosi ir mes tikimės visi, kad paslaugų direktyva turės pa gerą poveikį siekiant kurti darbo vietas ir gerinant jų kokybę ir užtikrinant tų paslaugų saugumą. Tai yra vienas iš svarbiausių šios direktyvos vaidmenų ir šio pranešimo taip pat, nes mums rūpi, kaip ta direktyva yra įgyvendinama ir kaip pagerėjo teikiamų paslaugų kokybė ją įgyvendinus. Vienas kitas priedas dar. Nuo tada, kai paslaugų direktyva buvo priimta, e, įsigaliojo Lisabono sutartis. Aš nenorėčiau leistis detalės ir nagrinėti atskirus straipsnius, tačiau turėtume likti dėmesingi trečiame, devintame, keturioliktame sutarties straipsnė 26 protokole yra numatytos tam tikros nuostatos dėl paslaugų direktyvos prieimimo. Norėčiau priminti, kad paslaugų direktyva e, iš savo apriepties į savo apriepti nepritaik, neapima tam tikrų paslaugų, pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, bendro intereso paslaugų ir panašiai. Um, Norėčiau dar pridurti taip pat, kad darbo laikų ši direktyva netaikoma ir nepakeičia valstybių narių e, teisės aktų socialinės apsaugos rytyje. Norėčiau pasakyti, kad mums ir toliau trūksta ES tos svarbios direktyvos, kur būtų aiškiai paaiškinta, kas yra bendro intereso paslaugos kokios iš jų ir būtų finansuotinos, kokios ne, kokios yra ekonominės, kokios yra socialinės ir panašiai. Kokios teisės e, yra gyjamos e, teikiant vienas ir kitas ir panašiai. Dar penktas dalykas - vieno langelio sistemos įdėgymas. Kol kas ne visos šias šalise tai įvyko. Šis liberalizavimas kai kurių paslaugų tai yra įvykęs. Kvieščiau užimtuvo komitetą, kaip numatyta 150 straipsnėje dėl Europos sutarties veikimo, e, parengti kiekybinį ir kokybinį pranešimą atsižvelgiantį susiklošiusią sudėtį. Čia aš man, e, susiklošiusią padėtį, atsiprašau. Čia norėčiau pasakyti, kad kompromisas pasiektas yra neblogas, su ponia Gebar dar dirbsime toliau kad pasiektume, jog tas kompromisas, kuris buvo pasiektas prieš keletą metų, būtų pagerintas, kad būtų įgyvendintos tos prerogatyvos, kurios buvo numatytos ir tikėkime, kad tai suteiks pagalbos vartotojams ir pagerins žmonių gyvenimą apskritai. Dėkoju. Um, Pirmininkė, ponas Kristinsen, prašau. Tak for formand, og tak til uh, ordføreren for... Ačiū Pone pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Manau, kad projektas yra iš tikrųjų puikus, tačiau nepaisant visko, tu norėčiau pateikti keletą komentarų. Socialdemokratų frakcijos vardu pateiksime pakeitimus. Tema yra iš tiesų labai jautri ir būtent dėl to mes manome, jog yra labai svarbu ketvirtame punkte, kur panešėja mini, kad turime e, parengti direktyvą, kur išaiškintos atskiros savokos, kad, kad būtų atsižvelgta į tuos siūlymus, kad būtų užmėgsti ryšiai su valstybėmis narimis ir išsiaiškinta, kaip direktyva bus taikoma, kaip ji bus įgyvendinama. Galiausiai visos šalis šią direktyvą įgyvendino Ir yra iš tikrųjų svarbu pridurti, jog 12 valstybių narių šią direktyvą pritaikė ne visiškai, tik iš dalies. Tai yra netoleruotina e, tų šalių piliečiams. Taigi taip pat tai yra netoleruotina atžvilgių tų šalių, kurios savo darbus atliko ir direktyvą pritaikė visiškai. Reikia, kad to šalis, kurios vėluoja, vėlavimą pavytų ir pritaikytų tą direktyvą nuo pradžios iki pabaigos. Norėčiau paminėti penktąjį punktą, kurį minėjo ir pranešės. Aš manau, kad visos valstybės narės turėtų turėti bent vieną centrą, kur naudojamos elektroninės priemonės ir kur galima atsakyti klausimus ir informuoti piliečius e, šią temą. Taip pat manau, kad reikėtų periodiškai renkti pranešimus, kaip sakė pranešėjas, ir siūlau, kad būtų sustiprintas šis straipsnis. Aš manau, kad yra tikrai labai svarbu, kad būtų parengtas pranešimas, kad jis būtų rengiamas kasmet ir kad jame būtų apžvelgiama padėtis visose 27 valstybėse narėse šioje srityje, kad būtų galima palyginti situaciją atskirose valstybėse narėse. Ačiū, ponė pirmininkė. Merci. Dėkoju. Poniai Tumanen. Paskui poniai Harkin žodis. Prašau. Øh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu daniškai, kaip ir Olė. Kalbėsim lietai, pasistengsim, sako kalbėtoja. Norėčiau pasakyti, kad su dideliu susidomėjimu sekiau šio klausimo nagrinėjimą nuo tada, kai esu Europos parlamento narė. Tai iš tiesų buvo vienos didžiausių diskusijų Europos parlamente. E, Danijoje apie tai diskutavome taip pat labai plačiai su jaunais žmonėmis konkrečiai. Tai yra tos diskusijos, kuriomis seniai įdomiuosi. Dabar turiu apsispręsti, kai dėl įgyvendinimo e, reikia pasakyti, kad ši direktyva turi būti įdėkta, nes neužtenka tik diskutuoti apie ją, reikia, kad įveiktų. Aš manau, kad pranešėjai atliko puikų darbą. E, turinys yra puikus, svarbiausi dalykai aiškiai iškelti, mes šaliai galėsim šio siūlymų remtis. Aš galvoju, kad uh, užimtumo komitetas ir IMKO komitetas, kuris rengia nuomonę iš esmės, kad uh, šie komitetai apžvelgs, kokį poveikį užimtumui turės šis dokumentas. Aš manau, kad uh, Turime atsižvelgti į šios direktyvos santykį su realybė, nes problemas kelia ne tik paslaugų direktyva. Galbūt juridinių požiūrių tebelieka kokiu nors keblumų dėl direktyvos taikymo valstybėse narėse. Tačiau norėčiau pasakyti, kad problema yra ir didžiausia susijusi su komandiruojamais darbuotojais arba darbuotojais dirbančiais kitose valstybėse direktyvos siūlyme buvo ši problema keliama, bet sprendimo dar kol kas nėra rasta. Tai pirmas dalykas. Antras. Aš galvoju, kaip jau buvo pasakyta, tai išreiškia socialdemokratai, mes turėtume sustiprinti regis penktąjį punktą. Na, tą punktą, kur kalbama apie siūlymą atlikti poveikio analizę. Komisija tą turėtų padaryti, kur būtų apžvelgtos socialinės pasiekmes šios direktyvos. Aš manau, kad kiekvienais metais kiekviena valstybė narė turi būti įvertintos. Ketvirtasis dalykas, ketvirtasis punktas yra tas, kuris kelia daugiausia problemų. Ten turėtų būti aiškiai apibrieštos, kas yra socialinės bendro intereso paslaugos. Suprantu, kas norima pasakyti. Pritariu, kad sumaišties nemažai, pilkų vadinamųjų zonų nemažai, tačiau kyla susirūpinimas tam tikras dėl to, kad, ką aš girdau pono Barnie pasisakymę, yra norima sukurti vieningą socialinių paslaugų rinką. Tai reiškia, kad e, bus integruota socialinių paslaugų rinka. Tai ar socialinis aspektas bus tinkamai perkeltas į tą rinką ar ne, štai kas yra svarbiausia. Yra tokių sričių, kurios neturi patekti į konkurencijos rytį. Manau, kad dėl to tikrai galime sutarti. Galbūt specialus apibrėžimas padėtų apsaugoti kai kurias rytis, tačiau taip pat nereikėtų, kad tie apibrėžimai būtų pernelyg siauri ir kad valstybėms narėms neliktų galimybės apsaugoti kitas rytis, remianti socialinių paslaugų apibrėžimų. Manau, kad apie tai dar turėtume padiskutuoti. Svarbu, kad tos sumaišties nebūtų per daug. Šeštasis punktas. Reikėtų iškelti klausimą, ką komisija šiuo klausimu rengia. Tai štai tokios būtų mano pastabos. E, komandiruojamų darbuotojų problema, kaip jau sakiau, yra neišspręsta. Galiausiai reikia atlikti poveikio analizę. Komisija tą turėtų padaryti iš šios direktyvos taikymo. Ir galiausiai svarbu, kad socialinės paslaugos būtų tinkamai apsaugotos. Ir trečiasis punktas. Aš galiu pasakyti, kad žalieji rems šios siūlymus. Ir dar paskutinis dalykas. Esu vidaus rinkos komiteto narė. Tad norėčiau pasakyti, jog yra taip pat būtina, kad nuomonė būtų tikrai labai stipri. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad pernelyg dažnai, pernelyg siaurai susitelkima prie ekonominių perspektyvų. primamas omen tik vienas visoko aspektas. Aš manau, kad reikėtų atsižvelgti, kokias pasiekmes tai turės, šį dekretą turės žmonėms, kurie dirba. Dar kartą ačiū pranešiai už puikų darbą. Pirmininkė, ačiū. Pone Harkin, paskui kolega Derosa. You, uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Visą pirmą dėkoju pranešėjai už puikų darbą rengiant šią nuomonę. Pirmiausia, bendras komentaras. Man atrodo, galbūt, galbūt galima pozityviau šiek tiek kalbėti apie direktyvą. Kaip sakė kiti, mums reikia šią direktyvą nusekliai įgyvendinti. Penkios e, valstybės narės neįgyvendino jos visiškai. Tai yra svarbiausias dalykas dabartinės ekonominės krizės metu. Dėl antro dalyko Aš suprantu, e, sutinku, kad e, naujos sutarties kontekste reikia kitaip interpretuoti kai kurios straipsnius. Toliau ketvirtame punkte kalbame apie direktyvos e, taikymos ryties išaiškinimą. Galbūt galima būti detaliau išdėstyti šios klausimus, kad mums būtų aiškiau, ką jis turi galvoje. Ir tai turi įtakos ir kitai šios dalies daliai galbūt daugiau detaliau būtų galima paaiškinti. Ir žaliųjų kolega sakė, kalbėjo apie galimybę, kad kai kurios definicijos galbūt yra per daug ribojančios. Man atrodo, mes aišku turime tiksliai pasakyti, ką čia turime galvoje. Penkta dalis dėl kontaktinių centrų turiu klausimą. Pagal mano turimą paskutinę informaciją e, iš ataskaitos iš konkurencingumo tarybos Ne visos valstybės narės įkūrė tokius centrus ir aš pritariu tam, kad iš tikrųjų šios klausimus e, reikėtų išspręsti, teiktų informaciją dėl darbuotojų teisų ir panašiai. Ir šešta dalis, aš pritariu tam, kad tai būtų vertinama kokybinė ir kiekybinė prasme. Praėjusią savaitę parlamentas aptarė pašto direktyvos įgyvendinimo, buvo aiškiai išdėstą parlamento nuomonę komisarui Barnie. Taigi dar kartą ačiū už šią nuomonę. Iš esmės mes jai pritarėme, galbūt su keliais nedėliais pakeitimais. Ačiū. Derosa. Ačiū. Aš pasistengsiu nekartoti to, ką pasakė kiti, tam jų irgi pritariu. Ir norėčiau pakalbėti apie ketvirtą punktą. Turint galvoje, kad paslaugų direktyva buvo tam tikra gairių direktyva šiame parlamente ir parlamentas čia išdėstė savo nuomonę apie bendros rinkos esmę tarybai ir komisijai, kai taryba ir komisija norėjo įvesti tą kilmės šalies savoką, parlamentas tam nepritarė ir galiausiai buvo sutarta dedant didžiulės pastangas, tai darė ponė Gebhardt e, daugiausia. Tačiau svarbu atminti, kad sritis, kurios nebuvo įtrauktos, tai buvo sritis, dėl kurių nebuvo patys piliečiai, ne tik parlamentas. Jie nenorėjo, kad ES socialiniai tikslai būtų stumiami grinai rinkos e, argumentų. Ir čia būtent direktyvos įgyvendinimo klausimas ir iškyla, kaip tai vyksta. Dar neaišku, nes 12 valstybių narių jos neįgyvendino dar. Taigi mes iš tikrųjų nežinome, kaip viskas praktikoje vyksta. Dėl ketvirto punkto aš kaip pranešėjas pranešimui šiam komitetui savo iniciatyvą dėl socialinių paslaugų bendrų interesų mm, paslaugų pranešėjas. Belgijos, Belgija, kaip pirmininkaujantį valstybę, šią temą organizuoja forumą spalio pabaigoje ir tai, mano nuomonė, bus, bus forumas, kuris nustatys darbo tvarkę tam, ką darysime ateityje. Todėl labai svarbu atsižvelgti į tai, kad nuo tada, kai paslaugų direktyva buvo patvirtinta, visose valstybės narėse buvo ratifikuota Lisabono sutartis. Ir kaip šios nuomonės autorius sako, ten yra 14 straipsnis dėl, dėl teisinių nuostatų bendrų interesų ekonominio pabudžio paslaugų. Ir dėl ketvirto punkto galima pasakyti, kad e, kalbant apie 14 straipsnį, tai jis yra susijęs su reglamentu ir tą reikia pataisyti. Jeigu tas reglamentas būtų patvirtintas tai jis nebūtinai pribuotų tai, dėl ko sutarė taryba, parlamentas ir, tary, ir komisija. Pagal sutartį e, valstybės narės turi specifinį vaidmenį teikiant bendrų interesų paslaugas. Tačiau reikia pateikti pagrindus, kad būtų subalansuoti rinkos reikalavimai ir socialiniai e, tikslai pagal trečią ir devintąjį straipsnius ir pagal 26 protokolą. Taip pat dar yra ir pagrindinių teisų hartija, kur nustatomas e, piliečių teisės e, į bendrų interesų paslaugas. Taigi aš taip pabrėžiu, kad e, parlamento indėlis yra labai svarbus paslaugų srityje ir turime atminti, kad visa tai išdėsta tokia forma yra išdėsta taip, kaip yra ir tos rytis, kurios, kuriams netaikomo šie, šie dokumentai yra tokios, būtent e, yra dėl to, kad piliečiai dėl to nerimavo. Ir tai e, kadangi visos valstybės narės ratifikavo Lisabono sutartį, tai aišku, kad e, E, į socialinius aspektus reikia atsižvelgti pagal devintą straipsnį visose veiksmuose ir visose politikos rytise. Taigi taip atsiranda ats skirtinga perspektyva, neegzistavusi iki Lisabonos sutarties ir būtent tuo metu buvo įgyvendama ši direktyva. Na ir pagaliau noriu pasakyti, kad viena iš iniciatyvų, kurių ėmiausi e, dėl bendrų interesų paslaugų tai yra skatinti idėją pateikti klausimą žodžiu per antrąją rugsėjo plenarinę sesiją, siekiant išgirsti komisaro Andoro nuomonę apie aukšto lygio darbo grupės idėją, daugia šalę darbo, darbo grupę, kuriai buvo, buvo įkurta bendrai socialiniai atsakomybei, kaip galim, siekiant išsiaiškinti, kaip galima suderinti visus interesus. Tai yra ir rinkos pagrindą nustatytą sutartyje, socialinius pagrindus. Ir taip pat e, bendradarbiavimą tarp vietos institucijų socialinių institucijų ir kitų, kurie teikia bendrų interesų ekonominio pobūdžio ar ne ekonominio pobūdžio socialinio paslaugų. Ir kaip išspręsti tuos visus konfliktus. Jeigu jūs turite įtakos savo frakcijose dėl to, kad būtų galima įtraukti šio klausimo svarstymą kitą savaitę, tai būtų labai malonu, aš galėčiau jums atsiųsti papildomų dokumentų. Dėkoju. Pane Figuraido. Paskui kitiem kolegom žodis. Em relação a esta questão. Eh... Dėkoju. Dabar mes svarstome vieną darbo tvarkės punktą. Ir Aš pati nežinau, ar tai, kad 12 valstybių narių vėluoja įgyveninti šią direktyvą, yra blogas dalykas. Yra valstybių narių, kurios yra atsidūrusios sudėtingoje ekonominėje ir socialinėje situacijoje. Taigi direktyvos numatomas liberalizavimas gali pabloginti užimtumo padėtį tose valstybėse. Tai man ir kelia tam tikrų dviejonių. Kalbu apie tai, kaip direktyva yra gyvendinama tose 12 valstybių narių. Akivaizdu, kad mums reikia turėti labai aišku bendrą vaizdą susijusi su vėlavimo priežastimis. Tai yra būtina siekiant išsiaiškinti, kaip direktyva yra taikoma tose valstybėse, kuriuose ji yra įgyvendinta. Ir kitas dalykas yra tas, kad valstybių narių situacijos skiriasi labai ženkliai priklausomai nuo socialinės ir ekonominės padėties. Poveikio tyrimas gali parodyti prastus rezultatus kai kuriuose valstybėse narise, nepaisant parlamento indėlio rengiant šią direktyvą. Ir atsižvelgiant į įvairias mitinguotojų nuomonės Strasbūre, turiu pasakyti, kad mane neramina tie patys sudėtingiausi direktyvos aspektai. Aš manau, kad gali kilti problemų vienoje ar keliose srityse. Aš taip pat turiu dviejonių, kuriamis pasidalino ir pranešėjas. Taigi mums yra labai svarbu atlikti tinkamą tyrimą studiją, kuris atskleistų, kasgi atsitiko tose valstybėse narėse, kuriuose direktyva buvo įgyvendinta. Rem, remdamėsi tokiu tyrimu mes galėtume parengti e, nuomonės projekto pakeitimus. Dėkuoju. Dziękuję Pani Przewodnicząca. W dyskusji nad raportem dotyczącym wdrażania. Dziękuję Pani Pirmininkė. Diskusijose dėl paslaugų direktyvų dažnai yra sakoma, kad kokybinių ir ko... kalbama tik apie kokybinių ir kiekybinių aspektų vertinimą, tačiau jeigu jo tą tai įvertinimą tektų atlikti, tai aš manau, kad reikėtų sustarti dėl labai aiškių kriterijų Tie kriterijai turėtų apimti ex ante elementus. Tuomet, kai ta direktyva buvo rengiama, ekonominė ir socialinė padėtis mūsų valstybėse buvo skirtinga, kitokia e, negu tada, kai ji buvo priimta ir dar skirtingesnė nuo to, kokia jinai yra dabar. Norėčiau pasakyti, kad komitetas IMKO rugsėjo 29 dieną rengia darbo grupės posėdį, kur bus teikiami tam tikros analizės rezultatai. Bus aptariama, kaip šią direktyvą pavyko gyvendėti ES valstybėse narėse. Vertinimą atliko nepriklausoma vertinimo įmonė ir, jeigu teisingai suprantu, imko nuomonė remsis šios nuomonės rezultatais, kuri bus pristatyta tame darbo grupės susitikime. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau pareikšti tris pastabas. Pirmiausia, ačiū pranešėjai už jos indėlį. Mes žinome, kaip nelengva būna, kai esi nuomonės pranešėjas. Tikrai to, iš tokios sudėtingos diskusijos išplaukia labai daug dalykų ir labai sunku būna pasakyti viską, ką reikia pasakyti. Jie atliko tikrai sudėtingą darbą. Aš manau, kad pirmojų klausimų, kur kalbama apie direktyvos poveikį užimtumui, turime būti labai atsargus, aš manau. Niekas negalėtų džiaugtis darbo vietų vaisingų kūrimų, kai sąlygos yra tokios, kokios yra dabar. Nepamirškime, kad darbo vietų kūrimas Europoje yra tas dalykas, kur laikomasi E, tarptautinės darbo organizacijos reikalavimų, nes darbas turi būti tvarus, jis turi būti orumo nežeidžiantis ir panašiai. Derantis dėl direktyvos reikėjo to nepamiršti, reikėjo išvengti socialinio dempingo rizikos ar labai menkai apmokamų darbo vietų kūrimo. E, manau, kad reikėtų e, į orumo nežeidžiantį darbą nuorodą dar padaryti tame e, dokumente, nes man atrodo nėra kol kas to padaryta. Lygiai taip pat kaip ir sukurtos darbo vietos tvarumas taip pat turėtų būti paminėtas. Be abejo, skurti darbo vietoms reikia tam tikrų sąlygų. Dalį tų sąlygų apibrėžia pati direktyva, tačiau kita dalis priklauso nuo to, kaip valstybėse narėse direktyva įgyvendinama. Tikiuosi, kad e, valstybėse narėse situacija apžvelgus bus geriau matyti, kokia šiandien yra padėtis. Paskutinis dalykas, kurį norėjau paminėti, yra toks. Man regis, šioje nuomonėje reikėtų padaryti nuorodą į tai, kad vėl prasideda darbuotojų komandiravimo direktyvos aptarimas. Apie tai pakartotinai bus diskutuojama, nes man atrodo, bent jau daugumą iš mūsų ta direktyva buvo palikusi daug neatsakytų klausimų. Tai štai tiek nuo savęs norėjau pridurti, ar daugiau kolego norėtų dar kalbėti. Regisi ne. Tad suteiksiu žodį um, kolegai Martin Prat iš komisijos. Prašau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Uh, just uh, first of all to, to thank you. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę komisijai pasisakyti šio klausimu. Taip pat norėčiau padėkoti ir nuomonės rengėjų ir pranešėjų už projektą komisijai Labai svarbu yra sulaukti parlamento ir ypatingai šio komiteto paramos. Parlamentas turėtų pasirūpinti, kad valstybės narės vykdytų paslaugų direktyvą. Iš tiesų dėrybos buvo labai sudėtingos ir dabar turimas mūsų rezultatas yra teisinis įrankis, kuris turėtų atnešti naudos mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, taip pat didinti užimtumą, jeigu bus tinkamai taikomas. Jūs žinote, kokie yra skaičiai, žinote, kad paslaugų sektorius sudaro 75 procentus ES BVP ir sukuria 70 procentų darbo vietų. Taip pat žinote, kad per pasaruosius metus tendencijos buvo tokios, kad socialinių paslaugų sektorius sukūrė daugiausia darbo vietų. Taigi paslaugų sektorius šalia statybų sektoriaus galėtų pasiekti geresnės situacijos. Ir labai svarbu, kad galėtume kaip galima labiau pasinaudoti paslaugų vidaus rinkos potencialu, nes tai yra svarbu ir piliečiams, kurie dirba paslaugų sektoriuje ir priima įvairias paslaugas. Daugelis kalbėjusių išreiškia susirūpinimą dėl direktyvos taikymo valstybėse narėse. Ir pranešėjas tą sakė, ir ponas Kristen, ponė Harkin, ponas Derosa. Aš norėčiau Jums pateikti atnaujintos informacijos apie esamą padėtį. Iš tiesų situacija pagerėjo, kalbant apie direktyvos įgyvendinimą ir tai iš esmės yra dėl to, kad Europos komisija spaudė valstybės narės. Taryba nuolat grįždavo prie šio klausimo e, konkurencingumo taryba ir Europos vadovų taryba, taip pat ir parlamentas nuolat spaudė valstybės narės E, šiandien daug kas citavo 12 valstybių narių, kurios dar negyvendino direktyvos. Šis skaičius nėra tinkamas. Direktyvą sudaro daugelis dokumentų, daugelis veiksmų, kuriuos būtina įgyvendinti. Tačiau galiu Jums pasakyti, kad valstybės narės turėjo taikyti horizontalius teisės aktus, kad parengtų dirbą direktyvos taikymui jos gali pasirinkti taikyti ir atskirus teisės aktus. 24 valstybės narės jau baigė e, tokį, tokią veik, veiklą. Taigi yra dar dvi valstybės, kurios turi 24 baigė, taigi yra dar trys valstybės narės, kur stebima šioks toks atsilikimas. Kalbant apie horizontalių teisės aktų pakeitimus, taip pat ir kliūčių panaikinimus numatytus dabartiniuose teisės aktuose, turiu pasakyti, kad darbas baigtas 25 iš 27 valstybių narių. Įsivaizduokite, kiek daug darbo valstybėse narėse reikėjo nuveikti, reikėjo keisti šimtus teisės akto. Taip, valstybės narės vėluoja kai kuriais atvejais, tačiau jeigu mes ir toliau raginsime valstybės narės toliau dirbti, mes sulauksime patenkinamų rezultatų jau greitai. Kai dėl kontaktinių centrų šis projektas yra tikrai daug siekiantis, kontaktiniai centrai, tai yra elektroninės vyriausybės centrai, kur įmonės galės ne tik sulaukti informacijos, bet ir užpildyti visus formulamus. Dabar 22 iš 27 valstybių narių tokie centrai yra įsteigti. Komisija nesako, kad viskas yra labai gerai. Žinoma, mums būtina ir toliau spausti valstybės narės, kad jos užbaigtų projektus ir juos patobulintų. Mes tikimės ir Europos parlamento paramos, žinoma, tačiau noriu pasakyti, kad valstybės narės tikrai deda pastangų direktyvai pritaikyti. Taip pat norėčiau pažymėti dar vieną dalyką. Įgyvendinant direktyvą vyko labai mažai diskusijų ir debatų valstybės scenarės, nacionaliniai parlamentai aptarė klausimus ir buvo iškelta labai mažai problemų susijusių su paslaugų direktyvos taikymos rytimi. Ir dabar dėl nuomonės autoriaus projekto. Čia kalbama apie kontaktinius centrus ir apie tai, kad tokie centrai turėtų teikti daugiau informacijos. Komisija su tuo visiškai sutinka Ir manau, kad valstybės narės tam pritartų taip pat. Kai tokie kontaktiniai centrai bus įsteigti, turbūt nebus prasmės daugiau diskutuoti, ar jie turi būti privalomi ar ne. Valstybės narės turės palengvinti informacijos tiekimą įmonėms, naujų įmonių steigimui ir tokie centrai turės teikti informacijos apie daugybę klausimų, kurie yra numatyti paslaugų direktyvoje. Galėčiau pateikti labai vieną pavyzdį. Mokesniai klausimai nėra įtraukti į direktyvos taikymo sritį. Norint pradėti verslą, reikia įgyti PVM numerį. Ir tai yra visiškai suprantama, kad tokie kontaktiniai centrai numatyti direktyvoje taip pat galės prisidėti prie tokių uždavinių įgyvendinimo. Kitas punktas. Taip, mums reikia daugiau informacijos ir poveikis užimtumui, kokybiškoms darbo vietoms. Tai yra labai svarbus klausimas, mes jį turėsime aptarti. Turėtume tiesiog nepamiršti vieno dalyko. Turime duoti laiko tiems struktūriniams pokyčiams įsigalioti. turime duoti laiko tam, kad teisės pakeitimai atsispindėtų realioje ekonomikoje, praktikoje. Turi pasikeisti ne tik taisyklės, bet ir mūsų mąstymas, taip pat įmonių veiklos metodai. Tai užtrunka laiko ir mes to neturėtume pamiršti. Pakeitimai niekuomet net neša tokių staigių pokyčių. Todėl aš siūlyčiau šiek tiek palaukti kol pamatysime realius pasikeitimus praktikoje. Komisijos tarnybos yra pasirengusios dalinti su jumis informaciją susijusios su direktyvos įgyvendinimu. Mes tokią veiklą užsimame nuolat. Mes parengsime atnaujintas ataskaitas. Ir jeigu norėsite kažkokios konkrečios informacijos, specifiniais klausimais susijusiais su konkrečiamis valstybėmis, mes tikrai pasitengsime į tuos klausimus atsakyti. Dėkuoju. Euh, Ačiū. Daugiau norinčių kalbėti nėra. Pone Harkin dar. Ačiū labai trumpai pasiklausius komisijos atstovės, kuri kalbėjo apie tai, kad 24 valstybės narėse teisės aktai užbaigti o mes sakėme, kad 12 šalių tai nepadaryta, tačiau paskutinis 9 metų konkurencijos tarnybos, tarybos dokumentas sakė, kad e, skaičiai buvo kiti. Taigi, atsiprašau, kad mano skaičiai buvo nenauji, tačiau reikėtų, kad būtų patikima nauja informacija iš komisijos. Ir pritariu kolegės pasiūlymui, kad šių metų pabaigoje būtų surinkti klausimai ir kad būtų pateikta naujausia informacija. Aš pritarčiau, aišku, tam kolegės pasiūlymui ir tikiuosi, kad pirmininkė tam taip pat pritars. Prašau, ponas Kranšėjas dabar. Jūs, Regis, paminėjote mano pavardę, aš nenugirdau. Tvarkoju. Dėkoju visiems kalbėjusiems kolegoms. Jūs minėjote, ponė pirmininkė, kad net jeigu būtų galima pridėti šį bei tą ar panašiai dar diskusijos tuo nesibaigs, nes e, ši direktyva numato labai plačias prerogatyvas. Daugelis iniciatyvinių pranešimų apėmė šiuos siūlymus dar iki šios paslaugų direktyvos įgyvendinimo. Aš neišgirdau didelių nuomonių skirtumų iš to, ką sakė kalbėję kolegos. Su jumis norėčiau visais ir toliau atvirai bendradarbiauti. Tiesiog, man regis, mūsų komitetas neturi visko nuveikti ponios Gebert vietoje. Nežinau, kiek mums yra leista rašyti, kokio dydžio tas tekstas turi būti. Būtų gerai tai sužinoti. Aš išklausiau, ką sakė komisijos atstovė. Mūsų yra prašoma padėti Europos komisijai, o aš prašau Europos komisijos mums padėti. Nes mes, Europos parlamentas, nuolatos jaučiame poreikį. Įvairios frakcijos jaučia poreikį sulaukti patikslinimo dėl ketvirtojo konkrečiai punkto. Aš aišku galiu pasire... pasakyti, kad esu pasirengęs padėti komisijai, jeigu komisija padės mums. Komisija daugiau dirba su valstybių ir vyriausybių vadovais. O kai sakoma, kad kalbam apie didžiausias problemas, tai atsiprašau, mes esame Europos parlamentas, mes sulaukėme nemažai reiškiamo susirūpinimo tiek socialinės rytis, tiek sveikatos apsaugos rytis yra tos rytis, kurioms dar reikėtų žymiai aiškesnių nuostatų. Tai štai. Nes negalime, nes tiesiog turime kalbėti apie darbo vietų kūrimą, apie tokias darbo vietas, kurios yra saugios, tvarios, kur nežaidžiama žmogaus orumas. Pone Figureido išėjo Norėčiau pasakyti, kad pritariu jai. Jeigu šalis vėluoja, tai yra liūdna. Tačiau iš esmės negaliu su ja sutikti. Aš nemanau, kad vėlavimus yra susijęs dėl socialinio spaudimo. Aš galvoju, kad tai yra susijęs su sunkumais kylančiais valstybėms e, įgyvendinti tas nuostatas, nes kolegė iš Europos komisijos sakė, kad situacija pagerėjo. E, prieš kurį laiką mes turime jau pranešimą, kuris apima tą laikotarpį. Pone Tomunen, jūsų įdėmiai klausiausi dėl darbuotojų komandiravimo, manyčiau, turėtume kalbėti kitoje direktyvoje. Aišku, tai šiek tiek paliečia ir paslaugų direktyvos rytį, bet šiek tiek mažiau. Kai jūs kalbate apie sumaištį, na taip, taip, paslaugų direktyvoje netrūksta tos sumaišties. Reikėtų, kad pagaliau būtų išaiškinta, kas yra bendro intereso neekonominės paslaugos Išklausyčiai išklausiau, ką sakė kolega Derosa. Aišku, reikia patikslinti, kaip socialinė ekonomika, e, savišalpos organizacijos, kooperatyvai galėtų patekti iš šios sistemos apriepti, nepatekdami į laisvos konkurencijos e, sritį. Esu pasirengęs su jumis diskutuoti ir žiūrėti, kaip galima būtų aiškiai nurodyti, kad egzistuoja rinkos ekonomika ir egzistuoja kitas dalykas kurį mes Europoje vadiname socialinę rinkos ekonomiką. Reikia, kad ir viena, ir kita šios ekonomikos ir toliau koegzistuotų drauge. Be abejo, mes žinome, kad savišalpos organizacijose ir kooperatyvose būtent šis, šis ekonomikos sektorius nebuvo taip smarkiai supurtytas krizės kaip tradicinės rinkos ekonomikos sektorius, ypač finansai. Visiems atsakyti kolegoms negalėsiu, nes laiko nebėra, tiesiog noriu pasakyti, kad esu pasirengęs dirbti su visais, išklausyti visų. Šiame komitete, kaip ir paskutinės kadencijos metu, mes turime daryti viską, kad poniai Gebart padėtume išgauti kuo geresnį kompromisą, kad e, perspektyva darbo vietų ir ekonomikos rytie būtų ateity šviesesnė. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū, nepranešėjau. Dabar turime numatyti šios nuomonės nagrinėjimo darbų grafiką. komisija imko, komitetas imko, atsiprašau, balsuos lapkričio 11, tad mes savo komitete turėtume balsuoti lapkričio 9. Ir dėl to mūsų darbų tvarkaraštis pasidaro štai koksai. 23 rugsėjo vidurdienis yra paskutinė data, kada galima pateikti pakeitimus. 25-26 spalio pakeitimų nagrinėjimas, o balsavimas aš e, lapkričio 9 dieną. Baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą ir pereiname prie kito, prie dešimtojo darbo tvarkės klausimo. Tai yra žalioji knyga adekvačios e, ir tvarios bei saugios Europos pensijų sistemos. kolegė iš EPP turėtų ateiti šio darbo tvarkės klausimo nagrinėjimui? Būčiau norėjusi suteikti jai žodį pirmiausia, kadangi jos nėra. Tai tuomet suteiksiu žodį kolegai Fischeriui, kuris mums pristatys šią žalėją knygą ir paskui išklausysime EBPO atstovus. Pane Fišeri, jums žodis. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti už suteiktą galimybę pateikti žaliosios knygos pristatymą šiam komitetui. Tai yra komisijai svarbus dokumentas ir mes tikimės šis dokumentas palengvins plačią diskusiją apie pensijų ateitį. Toliau kalbėsiu angliškai, nes mano skaidrės ir užrašai yra anglų kalba. Tačiau aš mielai išklausysiu klausimų ir kitomis kalbomis. Pirmiausia, galbūt turėčiau priminti komisijos pirmininko kalbą Europos parlamente apie sąjungos būklę prieš keletą dienų, kur jis pabrėžė pensijų politikos svarbą komisijai ir paskelbė, kad 2011 metais e, darbo programa numato politikos pasiūlymų, kaip užtikrinti pensijų mobilumą ir saugumą Pirmininkas taip pat kalbėdamas parlamente praėjusiu metu rugsėjo mėnesį pabrėžė pensijų politikos svarbą, svarbą ir atsižvelgia, aišku, ir priminė apie parlamento narių reikalavimus ir pasiūlymus. Žalioji knyga yra žingsnis šių idėjų plėtojimo linkme apie tai, kaip padaryti ES pensijų sistemas adekvačias, tvarias ir saugias. Taigi, šią prasme, žaliojo knyga nėra politikos dokumentas su politikos pasiūlymais, tačiau jis, jie iškelia tam tikrus klausimus. Antras dalykas, tai pirmininkas prašė mus e, nugalėti tas kliūtis, nugalėti tuos trūkumus, kaip aptariamos pensijos ES atskirai izoliuotai ir komisijoje taip pat jos aptariamos izoliuotai priklausomai nuo direktorato, atsižvelgiant į specifinę perspektyvą iš savo pusės. Tačiau tam tikrų mastų mes iki šiol nesugebėjome pažvelgti į pensijas kaip į pažadą, kurį valstybės narės pateikia piliečiams ir kyla klausimas, kiek tos, tie pažadai gali būti įgyvendinti. Ir šiame dokumente bandoma pažvelgti holistiškai, nors galbūt ne visi žino, ką reiškia holistiškas, pats terminas holistiškai, na, visapusiškai pažvelgti į vairias ES priemonės, kurias e, turime Mm. iš šios visapusiškos e, perspektyvos, tai yra dėl pačios tvarios ir saugios pensijų sistemos. <clears throat> Todėl pirmininkas paprašė komisarą Andorą parengti šią knygą kartu su ponu Barnie ir komisaru Renu. Žinoma, pensijų politika yra ir kitų komisijos narių darbos rytis, tačiau svarbiausi yra šie trys komisarai. Taigi mes tikimės, kad e, mums sėkmingai pavyko išdėstyti tokį visapusišką požiūrį ir aš trumpai pakalbėsiu apie šį dokumentą ir pateiksiu svarbiausius klausimus. Pirmoje dalyje mes kalbame apie pagrindus, apie tendencijas ir spaudimą pensijų sistemams šiuo metu Iš esmės, tai yra trys svarbiausi dalykai. Tai yra, pirmiausia, istorija. Istoriškai mūsų pensijų sistemos e, susiduria su e, gyvenimo ilgumo padidėjimu, na, o vidutinis amžius, kada e, išeinama į pensiją, aš nekalbu apie teisinį amžių, bet apie a, a, a, realų jį amžių, kuris yra sumažėjęs. Taigi atsirado maždaug 80 metų spraga. Gyvenimo ilgumas padidėja maždaug. E, o taigi pragyvenimo ilgumas padidėjo, o išeimas, išeimo į pensiją amžius sumažėjo. Taigi, valstybės narės įmės veiksmų, kad e, kažkiek pakoreguotų šią tendenciją. Antras spaudimo e, aspektas yra e, gyventojų senėjimas. Parlamentas puikiai apie tai žino, nes buvo parengta nemažai pranešimų šią temą. Ir e, svarbiausia yra, kad natūralus, natūrali tendencija yra, kad gyventojų pasiekusių pensinį amžių padidėjęs, tai nereiškia, kad darbuotojų dirbančiųjų amžius turi taip pat mažėti. Yra įvairiausių būdų, kaip yra šie klausimai sprendžiami, ypač siejantai su 20 metų strategija, tačiau demografijos klausimas yra labai realus pensijų sistemoms. Na ir pagaliau finansų krizė. Atrodo, mes naudojame termiją kaip žadintuvo skambutis pirmiausia investicinėms sistemoms, investiciniams modeliams. Daug ilgą laiką visi mane, kad investiciniai modeliai bus ta išeitis Europos pensijų sistemoms. Tačiau finansinė krizė parodė, kad tai taip ko gero nebus, nėra viskas taip paprasta. Investicinės sistemos susiduria su tą pačią riziką kaip ir apskritai pensijų sistemos. Tiek investicinės, tiek neinvesticinės. Ir atsiranda taip pat ir saugumo problemų, kurias reikia turėti galvoje. Tačiau reikia suprasti, kad po finansinės krizės e, einamosios e, pensinės sistemos taip pat susiduria su sunkumais. Ne dėl to, kad dabar negali vykdyti savo pažadų, bet e, jeigu atsiranda ilgesnio laikotarpio nedarbas, tai tokiams sistemams atsiranda taip pat problemų. Jeigu tos sistemos pagristas einamos, einamosiomis įmokomis, kad galėtų finansuoti išmokas. Tai yra trys svarbiausios e, tendencijos žalioje knygoje. Po to mes papildome tai dar vienu dalyku, kurį, kurį norėčiau pristatyti komitetui. Tai yra tai, kas įvyko vykdant reformas. Kai kurios valstybės įvykdė reformas siekdamos tvarumo. Tačiau šios reformos taip pat turėjo poveikį ir išmokoms. Mūsų patiktoje medžiagoje ir e, duomenų apie tai reformos e, veda į situaciją, kai tam tikrą metų skaičių mokėjus įmokas į pensijų sistemą ir esant nustatytam pensiniam amžiui, e, išmokos sumažėjo gana smarkiai, ne visose šalise, bet poveikis tam adekvatumui yra. Ir šioje žalioje knygoje bandoma analizuoti ir šią problemą. Ir galų gale tikriausiai jūs su, sutiksite su to, su to, kad nėra e, atskirai klausimai susijęs su adekvatumu ir tvarumu. Tai yra to paties medalio skirtingos pusės. Gali būti tvari sistema, kuri neišmokėtų adekvačių sistemų, tačiau realiai turime vertinti e, situaciją valstybė nasrose ir jų įsipareigojimus piliečiams. Sistema E, kuri yra tvari, tačiau moka labai mažas pensija, nėra per ilgą laikotarpį tvari, nes valstybės narės turės e, daryti pakeitimų ir tuomet tvarumui gali atsirasti dar didesnis spaudimas. Kol kas neturime tokios sistemos, kuri moki, pateiktų adekvačias ir tvarias e, pensijas. Taigi, tos problemos taip pat yra aptartos žalioje knygoje. Ir Noriu pateikti 14 klausimų, kuriuos iškėlėme žaliojoje knygoje. Paskutinis klausimas yra susijęs su Europos pensijų politikos valdymu. Prie šio klausimo grįšiu pabaigoje. Kitus klausimus galima sugrupuoti į tris grupės. Pirmieji keturi klausimai yra susijęs su strateginiais pensijų politikos klausimais. Čia yra klausimai už kurios daugeliu atveju, daugeliu atveju e, nėra ES atsakomybė sritis, tai yra valstybių narių atsakomybė. Taigi, kalbant apie šios keturis strateginius klausimus, reikia kalbėti ne tik apie politikos liniją, kurios reikėtų laikytis, bet apie tai, kaip galėtų ES prisidėti. Aš ką tik dalyvavau Belgijos suorganizuotoje konferencijoje Liežė ir išgirdau tokį pavyzdį. Pirmas klausimas. Koks yra ES vaidmuo advokačių sistemų prasme? Buvo nemažai diskutuojama apie tai, ar neturėtų būti nustatyti tam tikrai ES principai, galbūt nestandartai, bet principai dėl to, kas yra adekvati pensija ir galbūt minimalūs reikalavimai pensija, pensijams. Na, aišku, viskas yra sudėtinga, nes yra daug skirtumų tarp valstybių narių sistemų. Tačiau tai yra pavyzdys, koks galėtų būti keliamas dvipusis klausimas, kokia turėtų būti politikos linija ir kaip galėtų Europos Sąjunga prisidėti. Antrasis klausimas susijęs su tvarumu panašiu, panašia prasme. Trečiasis klausimas, kaip subalansuoti tą laiką žmonės praleidžia dirbdami ir išėję į pensiją. Na ir šiame dokumente e, keliamos galimybės, tai yra automatiniai, pusiautomatiniai korekcijų metodai, keičiant e, šeimą į pensiją amžiui. Ir vėlgi klausimas yra, koks yra ES vaidmuo šioje srityje. Ketvirtas e, klausimas yra ryšys su užimtumu, nes komisija puikiai supranta, kad reformuojant pensijų teisės aktu, kas yra labai svarbu, nes tai pateikiami signalai darbuotojams ir darbdaviams, tačiau to nepakanka. Pensijų politika turi pasiremti atitinkamą užimtumo politiką. Ir čia paminėta daug įvairių aspektų, pavyzdžiui, kaip pridarinti darbo sąlygas vyresnio amžiaus dar, darbuotojams, tačiau nenoriu apie tai detaliai kalbėti. Taigi ryšys su užimtumu yra ketvirtas esminis klausimas kitos dvi sritis, kuriuose komisija iškelia tam tikrus klausimus. Antroji sritis yra susijusi su judumu. Judumas vertinamas dviejopai. Visų pirma, yra klausimas, tai yra pensijų fondų judumas, nes jeigu mes remiame žmonių judėjimą, tai jie turėtų, jiems turėtų būti prieinamos pensijų sistemos, kurios kerta sienas. Ir keliame tuomet tinkamo reguliavimo klausimą. Antras šiam komitetui galbūt paži labiau pažįstamas klausimas, kaip užtikrinti, kad įgytos pensijų teisės būtų e, judėtų kartu su judančiais žmonėmis ir šiame kontekste taip pat tikimės susilaukti tam tikrų patarimų konsultacijų metu, kaip remobilizuoti tą e, judumo direktyvą, kuri yra užstrigusi taryboje. Žinau, kad šis klausimas yra labai svarbus šiam komitetui ir parlamentui, kurie yra pareiškę savo nuomonę, kurią kryptimi reikėtų judėti, tačiau taryboje pažangos dėlės nebuvo pasiekta. Taigi keliame klausimus ir šioje srityje. Ir pagaliau keliame tam tikrus klausimus apie pensijų sistemų saugumą. Tai daugiausia pastumėjo į priekį patirtis finansinės krizės. Finansinės krizės metu nenoriu kalbėti apie visus specifinius klausimus, kurie ten išdėstyti, tačiau galėčiau pateikti keletą pavyzdžių, keletą klausimų paminėti. Pirmasis klausimas yra, e, kad e, sistemos Europoje yra labai skirtingos. Investicinių sistemų yra, e, kurios reguliuojamos, kitos nereguliuojamos, kitos iš dalies reguliuojamos. Taigi klausimas yra, ar reikėtų harmonizuoti šios aspektus, ar reikėtų sistemingiau reglamentuoti įvairias pensijų nuostatas, <clears throat> ypač tas, kurios yra vadinamas investicinėmis. Ir šiame kontekste žalioji knyga primena G20 įsipareigojimus šiame kontekste. Antrasis klausimas yra tai, kad jeigu žvelgsime investicinės sistemas iš normalaus žmogaus perspektyvos, asmens, kuris nebūtinai supranta įvairiausias pensijų, įvairiausius pensijų modelius ar santaupų sistemas, kurios jiems prieinamos. Nors kai kurie iš mūsų ir yra ekonomistai ir tai ne visada visus produktus, e, kuriuos siūlo rinka, suprantame. Taigi klausimas yra, ar nereikėtų labiau padėti žmonėms siekiant subalansuoti e, tos e, pavojus, kurie, rizika, kurie yra tuose modeliuose ES lygmenių. Kur, galbūt kai kurie modeliai iš jų yra potencialiai europinio lygmens. Ir be to dar yra toks labai konkretus klausimas susijęs su, e, su fiksuotų įmokų modeliais ir su pavojami, kuris kyla individui. Taigi tas balansas tarp rizikos e, perkeliamumo ir panašiai yra svarbus. Jeigu rizika visa atitenka e, darbdaviui, tai jie aišku nustos E, finansuoti tokias sistemas. Taigi keliame klausimus susijusius su tuo, kad e, e, fiksuoto įmokų modeliai yra gerai, tačiau taip pat tai yra susijęs su mokumu ir kiek ES įsipareigojimai taip pat yra svarbus. Žinau, Žinoma, kai kurie e, sakytų, kad nereikia mokumo taisyklių e, kai, kurioms, kai kuriems modeliams, kai kuriems galbūt reikia. Taigi būtų įdomu išgirsti jūsų komentarus. Na ir dar vienas specifinis svarbus klausimas, kuris e, labai domino jūs. Tai yra klausimas, kas įvyktų, jeigu bankrutuoja finansuojantis subjektas Tai nesitinka kasdien, tačiau jeigu tai atsitinka, tai problema yra didelė. Kaip pamintame, 8-9 metais kai kuriuose valstybės narėse tos problemos buvo svarbios. Pavyzdžiui, kas tinka, jeigu darbdavys, kuris e, garantuoja profesinę pensijų, profesinį pensijų modelį, bankrutuoja. Kokios yra nuostatos e, saugančios tokios modelius, e, pensijų sistemas. Na ir baigsiu dviem kitais klausimais, kuriuos iškeliame, kurie iškilo galbūt e, labiau neseniai, galbūt labiau susijęs su situacija, kur rizika atitenka individui. Ir tai yra susijęs su informacija, su įpareigoja nevykdančiomis sistemomis. Tai yra situacija, kai individas susijęs, susiduria su tam tikra na, pensijų, tam tikrų pensijų modelių, kai Visa rizika atitenka individui. Galbūt kažkokios garantijos yra, bet ne pilnos garantijos. Taigi, kiek informacijos reikia, kad galėtum padaryti protingą sprendimą ir ar nereikėtų tam tikrų gana uh, na, saugių variantų. Tai yra žinau, kad tokie dalykai neegzistuoja visose šalise, tačiau kai kuriuose E, egzistuoja. Na ir vienas pamatinių klausimų, kuris nekeliamas tiesiogiai žaliojo knygoje, tačiau jis yra paminėtas, tai yra. Kas yra tas, e, yra tas pensijų, kas yra dalykas pensija? E, kartais e, tai yra numatoma įvairiais, e, įvairiomis formomis, pavyzdžiui, reguliari išmoka iki e, gyvenimo pabaigos. Jeigu paklausime asmens, ką jis mano, kas yra pensija, tai jis pasakys, kad aš gaunu tam tikrą išmoką iki savo mirties, iki gyvos galvos. E, yra daug pensijų modelių, kurie to negarantuoja. Ar tai yra gerai ar ne? Tuos klausimus e, reikia kelti, nors atsakymų neturime. Baigdamas noriu pasakyti, kad paskutinis klausimas yra susijęs su pensijų valdymo ateityje. Tai yra labai platus ir atviras klausimas. Aš buvau sukritikuotas žurnalistų, kai pasakiau, kad tai yra atviras ir platus klausimas. Tačiau ar nereikėtų reikėtų galvoti, ar nereikėtų galvoti apie šį visapusišką požiūrį, kad vis ir tokią bendrą diskusiją surenkti, kur visi veikėjai galėtų e, renkti dialogą pensijų klausimais. Aišku, turime vyriausybės, Europos institucijas, tarybą ir parlamentą, e, ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą. Tai yra svarbus e, partneriai, tačiau socialiniai partneriai, pilietinė visuomenės, e, vartotojų organizacijos, visi gali pasakyti savo žodį. Noriu čia baigti. Noriu pasakyti, kad konsultacijos baigsis lapkričio 15 dieną. Aš suprantu, kad e, kaip ES e, konsultacija tai yra il, na, gana trumpa, gana trumpa, kad ES parlamentas pateiktų nuomonę. Tačiau tikimės, sulaukti bent tam tikrų šio komiteto nuomonių. Galbūt ne per vėlai po šios datos. Komisija yra pasiryžusi reaguoti, kaip sakė e, komisijos pirmininkas e, savo 11 metų programoje, tačiau e, parlamentas, aišku, parlamento nuomonė yra labai svarbi ir mes, aišku, lauksime jūsų nuomonės ir patarimo. Ačiū. Dėkoju. Siūlyčiau kitam svečiui suteikti žodį, o paskui galėsim pereiti prie diskusijų su kolegomis. EBPO vardu kalbės White House. Jis kalbės ir apie komisijos parengtą dokumentą ir taip pat pateiks tam tikrų specifinių elementų kurie svarbus yra EBPO požiūrių šiuose diskusijose. Prašom. Merci, Madame la, la Présidente. Um, um, I think I can define... Dėkuoju, pana pirmininkė. Aš galėčiau apibūdinti, kas yra tas holistinis požiūris. Tačiau kolega, manau, jau paaiškino, kokia sudėtinga ir įvairi yra pensijų sistema ir kiek daug tarnybų yra atsakingų už šias sistemas. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad ir kitos tarptautinės organizacijos dirba panašiai. EBPO organizacijoje yra darbo grupė skirta privačioms pensijoms, taip pat ir darbo grupė skirta socialiniams politikos sistemoms, kurioje aš ir dirbu. Taigi aš Tikrai labai pritariu tam holistiniam prieimui prie pensijų sistemų, ypač atsižvelgianti tai, kad tų pensijų vis daugėja ir privačios pensijos atlieka vis svarbesnį vaidmenį senyvo amžiaus žmonėms apsirūpinant pajamomis. Aš norėčiau padėkoti visai komandai parengusiai labai svarbu ir gerą dokumentą. Šiame dokumente yra svarbios trys temos - adekvatumas, tvarumas ir saugumas. Ponas Fischeris aptarė, kaip adekvatumas ir tvarumas susieina į vieną, kaip tai yra vieno medalio abipusės. Jeigu tarp mūsų yra paplitęs skurdas, tai reiškia, kad pensijų sistemos yra netvarios. Taip pat galima pasakyti, kad jeigu pensijos yra pernelyg didelės, Tai žinoma, bėgant laiku reikės tam tikrų veiksmų ir kuo labiau vilkinamos reformos, tuo sunkiau bus galiausiai jas pritaikyti ir tuo sunkiau žmonėms bus priimti tam tikrus sutaupimus susijusius sprendimus ir taip toliau. Bet Iš esmės adekvatumas ir tvarumas yra tarpusavė susiję. Kuo daugiau jūs skirsite pensijoms, tuo didesnė tikimybė, kad išmokos bus adekvačios ir priešingai. Kaip ponas Višeris ir paminėjo, dokumente yra 14 klausimų ir aš tikrai visų jų arba daugumos neaptarsiu, tačiau pirmasis klausimas yra toks, ar ES neturėtų geriau apibūdinti adekvatumo apibriešties Aš manau, kad adekvatumas yra labai svarbus dalykas ir visi mes skirtingai suprantame adekvatumą, kai kurie labai siaurai interpretuoja adekvatumo principą. E, yra žmonių, pavyzdžiui, kurie sako, kad mums reikia tam tikros pensijų normos, tam tikrų išmokų, kurios yra susijusios su užmokesčiu ir tai gali būti, pavyzdžiui, 60 procentų. TDO konvencija savo, kad skaičius turėtų būti 40 procentų, taigi egzistuoja skirtingų nuomonių. Junktinėje karalystėje pensijų reformų komitetas nusprendė kreiptis į visuomenę, į piliečius ir manau, kad tai yra gera mintis ir jie išsiaiškino, kad vidutinės pajamas gaunantis žmonės išėję į pensiją norėjo sulaukti tiek pat išmokų, kiek ir sulaukdavo dirbdami. Na, tikrai negalima mokėti 140 procentų nuo vidutinio dydžio pensijų. Ir pagrindinis dalykas yra nustatyti tokią pensiją, kuri yra susijusi su e, vidutiniu užmokesčiu. Jeigu pažiūrėsime į pensijų reformų pasakmes ir apie tai kalbėjo ponas Fischeris, mes sugrupavome valstybės į keturias skirtingas grupės, atsižvelgdami į tai, kaip pensijų reforma įtakoja um, žmonių pensijas - Austrija, Vokietija, Japonija ir Turkija priklauso kitai grupiai. Taigi mes pastebėjome tam tikrą procentinį sumažėjimą uh, visoms pensijoms, nesvarbu, ar žmonės anksčiau priklausydavo mažas pajamas ar vidutinės pajamas gaunančių grupiai. Mes pastebėjome, kad būtina sustiprinti tam tikrą ryšį tarp pensijų ir vidutinio užmokesčio. Vengrija, Lenkija priklausė šiai kategorijai. Taigi čia kalbama apie tam tikrą ryšį tarp pajamų ir pensinių išmokų. Kitos dvi reformų kategorijos yra mažai, nemažai valstybių, kurios siekia apsaugoti tuos, kurie uždirba mažai. Tai yra Suomija, Prancūzija ir Švedija. Būtent jos įeina į tą grupę. Ir galiausiai buvo valstybių, kurios padidino pensinės išmokas. E, tačiau išmokas padidino tiems, kurie uždirbo mažiau. Belgija, Čekija ir Junktinė karalystė priklauso tai grupiai. Taigi šios valstybės bandė pažvelgti ir pajudėti link perskirstamosios pensijų sistemos skirdami didesnės pensijas tiems, kurie dirbdami uždirbdavo mažesnės pajamas. Ir jeigu pažiūrėsime į ABPO e valstybės apskritai, ES šalis Čekija ir Niderlandai pasižymėjo mažiausių skurdų. Tai yra mažiau negu 4 procentai senatminio skurdo. Tačiau tai buvo to šalis, kurios netiek daug išleisdavo pensijoms. Čekija 7 procentai, kitose valstybėse buvo kitas procentinis punktas. Taigi, kaip manome, galima būtų susijęti um, mažą vidutinį iš uždarbį ir pakankamai tvarias pensijas. Kitas klausimas, kuris taip pat yra susijęs su adekvatumu, siejasi ir su tuo, kaip mes suprantame tvarumą. Tvarumas, aišku, taip pat reiškia skirtingus dalykus e, skirtingiams e, žmonėms. Ir tai yra toks delikatus klausimas. Žinoma, kad e, kai kuriuose valstybėse egzistuoja pasirinkimas, kai kurios valstybės yra pasirengusios mokėti didesnės pensijas, taigi didesnius mokesčius, kitos valstybės laikosi kitokio požiūrio. ir mes pasisakome už tokio pasirinkimo, plataus pasirinkimo galimybės. Ponas Fišeris savo pasisakymo metu kalbėjo, kad pensijų išmokų sumažinimas atliks labai svarbu vaidmenį užtikrinant tvarumą ateityje. Ir adekvatumo klausimas dar nekarta bus aptarinėjimas. Galima pažiūrėti į 30 metų senumo e, duomenis. Senatinis skurdas ir jo skaičiai yra gan aukšti. Bent jau buvo ir aš manau, kad per pastarosius 15 metų mes pasistumėjome į priekį. Daugelis iš mūsų dabar nekenčia taip daug nuo skurdo, kaip kad buvo praeitie. Dokumente labai daug faktinio pensinio amžiaus didinimo. Ir aš manau, kad tai yra pats neskausmingiausias būdas pristaikyti prie ilgesnės gyvenimo trukmės. Devyniolikoje valstybių narių, iš kurių turime duomenis, pensijos mažėjo 7, 8, 9 ir paskutinėme dešimtmetyje. 99 metais faktinis vyrų amžius buvo 62, moteriams 58 metai. Dabar skaičiai šiek tiek pasikeitė, bet reikia paminėti, kad yra valstybių narių, kurios numato didinti e, nustatytą faktinį senatvės pensijų amžių. 64 numanim, numatomi 64 metų amžius numatomas tiek vyrams, tiek moteriams daugelį valstybių narių iki 2050 metų. Bet net ir padidintas senatvės pensijos amžius dar ne neatsveria to, kad gyvenimo trukmė ilgėja. Vyrai gyvena ilgiau, bent jau pensija praleis dviejus metus ilgiau iki 2050-ųjų, o moteris pusantrų metų. Jeigu pažiūrėsime į atskiras šalis, vyrams senatvės pensijos amžius padidėjimas numatomas Čekijoje ir Junktinėje karalystėje iki 2050-ųjų, ir taip toliau. Iš esmės tai reiškia, kad e, yra 14 valstybių, kurios nesima atitinkamų veiksmų, kad e, atsvertų gyvenimo trukmės ilgėjimo poveikį. Žinoma, kai kurios valstybės siekia susijęti pensinės išmokas su ilgesnė gyvenimo e, trukme automatiškai. Tai taip pat yra paminėta dokumente Suomija, Italija, Portugalija ir Vokietija, Vengrija, Slovakija ėmėsi tokių automatinių koregavimo priemonių. Ir baigdamas galėčiau pasveikinti kolegos komandą, parengus šį labai įdomų dokumentą. Ir aš pats tikrai su nekantrumu lauksiu įvairių suinteresuotų šalių pastabų, komentarų ir taip toliau. EBPO, žinoma, taip pat įsitrauks į analitinį šio dokumento svarstymą. Dėkoju. Dėkoju už abu pranešimus. Jie buvo tikrai labai išsamus, pradėsime diskusiją. Pirmiausia, žodis pranešėjai, poniai Omenroitin. Mūsų darbo tvarkėje ne visai tai buvo suformuluotas tas klausimas, bet kadangi dar neapsisprendėme su ekonomikos ir pinigų komitetu, kas iš tikrųjų yra kompetentinga šiuo klausimu, ne, ne viską galim daryti taip, kaip norėtume, tačiau norėčiau priminti, kad šiuo klausimu mes taip pat esame vieni iš diskusijos dalyvių. Gal dar ir mes renksim tą pranešimą iš esmės. Iš pradžių kolegė Omenrotin, po to Fransuos Kasteks. Dėkuoju, ponė, ponė pirmininkė. Aš manau, kad būtų tikrai gerai, jeigu jūs galėtumėte šiuo klausimu nu, reikalą pasakyti taip, kad mes iš esmės renktume nuomonę, nes ši, šis klausimas yra glaudžiai susijęs su socialiniais aspektais. Jeigu pinigų ir ekonomikos reikalų komitetas parengs nuomonę, jokių problemų. Manau, kad to komiteto nariai, bet kuriuo atveju bendradarbiau šio klausimu su mumis. Tai būtų pirmoji pastaba. Antra pastaba. Pensijų klausimas yra labai platus Todėl manau, kad reikia pasirikti šiek tiek daugiau laiko, kad būtų galima jį aptarti kuo rimčiau, kadangi Europoje šioje srityje egzistuoja didžiuliai skirtumai. Tikiu tuo, ką jūs sakote ir tikėkite, kad tikrai pasitelksiu visus kolegas, bendradarbiausiu su visais ir noriu paraginti kolegas, kurie turi šiek tiek specifinių minčių, pasidalinti jomis, kad būtų galima jas įtraukti į pranešimą. Mes reikia, nereikėtų, kad nutiktų taip, kaip kartais nutinka socialiniam komitete, kad, pas, kad idėjų yra, bet jos neišguldomos popieriuje ir jos rezultatų net nešas. Tenkimės, kad taip nevyktų. Pone pirmininkė, pensijos yra glaučiai susijusios su uh, socialiniais aspektais, su piniginiais aspektais Ir kai kalbame apie socialinius aspektus, turime prisiminti, jog pensijos, aišku, turi būti adekvačios, kad žmonės galėtų pragyventi iš jų. Bet matome, kad dabartiniai visuomeniai tai vis labiau tampa problema. Reikia padaryti viską, kad neturėtų jaun, jaunoji karta mokėti už vyresniųjų pensiją. Ir čia kalbu apie tokias šalis kaip Rumunija, Bulgarija, kur netrukus reikės dviejų dirbančių vienam pensininkui išlaikyti, nes krūvis tiems dviems dirbantiesiems būtų iš tiesų labai didelis. Dabar dirbantis turėtų suprasti, kad mes negalime pasilikti visko savo, turime žvelgti ir į ateitį. Tai būtų pirmoji pastaba. Taigi reikia atsižvelgti visuomenės senėjimo aspektą. Turime padaryti viską, kad ateitie turėtume tokią sistemą, kuri leidžia žmonėms išgyventi iš pensijos. Biudžeto aspektas. E, o paskui perėsiu prie monetarinio aspekto. Pirmas klausimas būtų toks. Ar Europa turi uh, E, rūpintis pensijų klausimu? Manau, kad taip. Taip, Europa turi šiuo klausimu rūpintis ir įspręsti, nes manau, kad e, darbuotojų mobilumas tampa vis aktualesnis klausimas. Yra žmonių, kurie mokosi vienoje šalyje, dirba kitoje. Ir e, iš tiesų yra labai svarbu, kad tie žmonės galėtų ne tik užsidirbti įprastinę pensiją, tam reikia koordinavimų tarp valstybių narių ir be to reikia, kad tas asmuo galėtų naudotis privačių pensijos kaupimo fondų teikiamomis paslaugomis. Kiekvienoje valstybėje reikia numatyti labai konkrečias sąlygas. Tad mes kalbame apie mobilumo skatinimą, bet aktualus yra ne tik šis klausimas. Svarbu ir dar štai kas. Privalu padaryti viską, kad žmogus galėtų pasinaudoti tuo, ką sukaupė kitoje šalyje dirbdamas, nes pensija yra nekas kita kaip šiek tiek vėluojantis darbo užmokestis. Ir tuo požiūriu aš manau, kad irgi turime turėti labai aiškę viziją. Turime padaryti viską, kad pensiją būtų galima perkelti iš vienos šalies į kitą, nustatyti minimalias sąlygas taikoma žmonėms dirbantiems ir gyvenantiems kitoje šalyje Aš manau, kad tai yra europinė problema, tai yra socialinė ir biudžeto problema. Kodėl? Todėl, kad tada kai viskas finansuojama perskirstimo būdu, tenka konstatuoti, kad pensija niekada nebus adekvati. Ir tai suprantama turės poveikį tam tikrą e, pinigų politikai. Tikimės, kad visoje Europos Sąjungoje netrukus turėsime eurą, tad kad išsaugotume šios valiutos stabilumą, turime priimti tam tikrus sprendimus. Mes su Graikija šią temą diskutavome. Aišku, išeimas į pensiją, pensinis amžius taip pat turi tam tikrų pasiekmių. Nereiškia, kad visi į pensiją turime išeiti visų tuo pat metu, būdami tokio paties amžiaus. Ne, tiesiog reikia, kad būtų tam tikri standartai, tam tikros normos, kad galėtume apibriežti, kokio, kokių pensijų sistemų mes norėtume. Mes konstatavome, kad 2011 sausio 1 mes šią sistemą galėsime paveikti labiau ir aš manau, kad tai yra geras dalykas. Gerai yra, kad ES rūpi šis klausimas ir kad socialinių reikalų komitetas svarsto šį klausimą taip pat yra gerai. Na, e, kažkada Niderlandų parlamentas manė, kad šis klausimas grinai nacionalinis. Ne, aš taip nemanau. Nes nacionaliniai aspektai dabar yra svarbus mažiau. Turime tiesiog visi bendradarbiauti ir aš dėl pranešimo pagrindinės linijos kausiuosi iš paskutiniųjų, pasistengsiu pateikti kuo geresnį pranešimą mūsų komiteto vardu dėkoju. Ačiū, dėkas teks. Paskui kolegė Tumonin. Pone Kasteks, ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat tikiuosi, kad užimtumo komitetas taps komitetu kompetentingų parengti pranešimą iš esmės. Tad reikėtų į klausimą susijusiu su pensijomis žiūrėti ne tiek buhalteriškai, kiek žmogiškai. Nes ekonomikos ir pinigų komitete labiau buhalterinis požiūris galėtų įsivyrauti. Manau, kad komitetos siūlomas holistinis požiūris reiškia tai, kad klausimas būtų nagrinėjimas grinai statistiškai ir matematiškai. Yra bandoma teikti kažkokius matematinius modelius, lyg tai būtų kažkoks ateities pranašavimas. Šiandien pasakyti, kiek dirbantis turės išlaikyti pensininkų 2060-aisiais yra neįmanoma. Tai yra tikrai e, bandymas spėti, nedaugiau. Kiek bus dirbančių 2060-aisiais, e, negalima pasakyti, kiek bus, nes tie žmonės dar negimė. Tad e, artimiausiais metais bus neįmanoma pasakyti, kaip, kokio procento gimstamumą turėsime taip pat valstybėse naujosiuose narėse, pavyzdžiui, mažėja gimstamumas. Tad sunku pasakyti dabar, ar tai bus testinis procesas, ar tiesiog pirmojo vaiko susilaukiama vėliau, kai buvo galima pastebėti tokiuose valstybėse kaip Prancūzija. Numatyti visą sistemą ir pradėti teikti išvadas 2060 e, metų perspektyvai reikėtų labai atsargiai. Kai dėl priklausomybės tiek norėčiau pasakyti, o dabar dėl užimtumo. Čia vėlgi svarbu atsižvelgti į tai, koks yra nedarbas ir kiek yra dirbančių žmonių. Jeigu žvelgsime šiandieninius skaičius, tai pamatysime, kad norint, kad atsirastų daugiau dirbančiųjų, tai yra tam tikrų perspektyvų. Reikia turėti tam tikrą pensijų scenarijų, e, stengiantis užtikrinti visišką užimtumą. Bet tai vėlgi yra ganai buhalterinis požiūris, nes bandoma remtis tik darbuotojų dirbančių dabar skaičiumi. Atmetama viską į tą hipotezę ir ta, kad pensija galėtų finans, būti finansuojama iš kitų šaltinių, ne tik socialinių įmokų, ne tik remiantis darbo užmokesčiais. Iki 2060-ųjų gali nutikti visokių dalykų. Galima, pavyzdžiui, pagalvoti, kad sukurtas gerbui, sukurtas turtas galėtų taip pat kažkaip prisidėti prie pensijos finansavimo. Žalioje knygoje apie tai nekalbama. Na ir svarbiausia kritika, kurią norėčiau užsakyti, yra štai kokia. Remiamasi tik gyvenimo vidutinė trukme ir išeimo į pensiją amžiumi. Europos komisija rengia E, pranešimus ir ten kalba apie aktyvaus gyvenimo ciklus. Reikėtų atsisakyti išėjimo į pensiją amžiaus, kad būtų galima apie pensiją kalbėti kitaip, kad būtų galima remtis globaliu požiūriu. Kitaip tariant, svarbu e, neužmiršti kiek laiko yra dirbama, kiek, kiek laiko savo gyvenimo žmogus dirba. Ko būtų galima laukti iš komisijos? O būtent, kad būtų pamodeliuojama naujai atsižvelgiant į flexicurity, saugos lankstumo taisyklės. Reikėtų kelti klausimą, kaip užtikrinti tvarumą ir saugumą pensijų sistemoms. Nes reikėtų atsižvelgti į tai, kad profesinis gyvenimas vyksta tam tikrais etapais, reikia atsižvelgti į uh, aktyvų socialinį gyvenimą, tai yra, kai dirbama, į bedarbystės laikotarpius, į mokymus laikotarpius, į viską. Nes tai yra svarbu, kad galėtume apskaičiuoti, kokio dydžio pensiją žmogus galiausiai galės gauti. Reikėtų taip pat detaliau panagrinėti gyvenimo trukmės aspektą Mane visada stebina šis kriterijus, nes yra lyg savaime suprantamas dalykas, tas, kad pamažu gyvenimo trukmė neišvengiamai ilgėja. Maničiau, kad mūsų žinios šioje srityje turėtų būti gilesnės. Čia galėtų prisidėti Europos komisija, aptariant šį aspektą. Ka, kamgi didėja ši gyvenimo trukmė? Kaip kinta gyvenimo trukmė atsižvelgiant į dirbamo darbo sunkumą? Kokios yra tos darbo vietos, kur gyvenimo trukmė trumpėja? Kokia gyvenimo trukmė yra žmogaus, kuris palieka darbo vietą 60 metų būdamas, kitas, kuris baigė dirbti 65 būdamas ir kiek gyvena tas, kuris išėjo pensiją 67. Nes mes žinome, kad darbas nuo 55 iki 65 metų e, gyvenimo trukmiai turi daug didesnį įtaką negu tas darbas, kai, negu darbas, kai dirbama tarp 20 ir 30 metų. Taigi aš manau, kad turėtume šią problemą išnagrinėti detaliau prieš teikdami realistinius siūlymus. Dėkuoju. Ačiū, kolegiai Turinen ir paskui ponas Koferatė. Yes. <clears throat> think, um... Ačiū. Buvo įdomu paskaityti šį, šią žalėją knygą, kurią patikė komisija. Jie kelia daug svarbių klausimų apie mūsų ateitį. Kaip minėjo pranešėja, aš manau, kad yra daug bendrų klausimų, kuriuos reikia spręsti europinių lygmenių. Man atrodo, kad visa esmė yra apibriežti ES vaidmenį šioje srityje ir tą pridėtinę vertę, kurią ES gali suteikti pensijų sistemoms ateityje, kalbant apie saugumą, judumą, lankstumą ir atsižvelgti į nacionalinius ypatumus, nes turėtume iš tikrųjų nesugriauti to, kas jau veikia. Antra, žalioji knyga patikė daug gerų idėjų dėl adekvatumo ir tvarumo, tačiau nepakankamai analizuoja ryšius tarp geresnės darbo aplinkos, dalėjimosi darbo, daugiau grupių įtraukimo ir kokie, koks būtų efektas. Nes nepakankamai analizuojame, ką tai galėtų reikšti ekonomikai ir ekonomikai gerovės finansavimui. Tai reikėtų detaliau panalizuoti ir šioje žaliojo knygoje. Antras dalykas - lankstus išeimas į pensiją ir na, individualus požiūris į žmonių situaciją. Tai taip pat yra labai svarbu, nes galbūt dirbai visą gyvenimą ir jau nebegalėti dirbti 55 metų, o galbūt galėtum dirbti iki 75 priklausomai nuo tavo ats, individualios patirties, nuo darbo, kurį dirbai. Klausimas komisijai būtų, kaip jūs įsivaizduojate, koks būtų parlamento vaidmuo, nes terminas yra labai ankstyvas. Man atrodo, kad tokiai svarbiai temai būtų labai naudinga turėti daugiau laiko kartu padirbėti. Antras klausimas yra pranešėjai. Būtų įdomu panalizuoti šioje temoje apie bendradarbiavimą, padiskutuoti su nacionaliniais parlamentais šią temą, nes Lisabonos sutartis numato didesnį bendradarbiavimą su nacionaliniais parlamentais. Ir, na, aš aišku lauksiu diskusijų, kurie, kurios yra labai svarbios ekonomikai ir socialiniai sanglaudai ateityje. Panas Koferatis, o po to panas Ori. Grazie Presidente. Io credo sia molto importante. Ačiū pirmininkė. Labai svarbu, svarbu padiskutuoti apie šią žalę knygą skirtą pensijams, nes tai yra vienas jautriausių klausimų šiuo metu šiuo metu ir ateičiai. Pradedame kalbėti iš skirtingų startinių pozicijų, nes visų šalių istorija ir socialinė situacija yra skirtinga. Taigi, reikėtų apriepti visas skirtingas pensijų sistemas ir jas suartinti laikui bėgant, o tai padaryti labai, yra labai sunku. Dėl to labai gerai, kad komisija pabandė analizuoti e, pensijų sistemų tvarumą, jų prisitaikymą ir pavertimą adekvačiomis e, sistemomis, nes labai sunku susidaroti su disbalansais išlaidų, ypač socialinių išlaidų srityje. Reikia šios e, klausimus giliau panalizuoti. Komisija pasirinko tokį požiūrį, į kuriuos e, sunku labai atsakyti. Pavyzdžiui, iškelsiu keletą dalykų. Jūs kalbate apie užimtumą. Reikia turėti tuo metu labai, galvoje labai svarbu dinamišką indikatorių, nes kilus tokiai rimtai finansiniai kriziai, kaip dabar, tai viską išspręsti per keletą metų kur kas sunkiau. Reikia atsižvelgti taip pat į gyvenimo trukmę nes reikia rasti balansinį tašką tarp e, įmokų mokėjimo ir e, likusio gyvenimo išėjusi pensija. Šie dalykai nuolat keičiasi. E, reikia pasistengti pateikti tokius sprendimus, kurie būtų gana lankstus. Pavyzdžiui, kai kalbate apie tvarumą, E, tai e, čia turime atkreipti dėmesį į vieną savoką, tai yra nelegalus darbas išeinantis už socialinės sistemos ribų. E, na, aišku, situacija skiriasi įvairiose šalise, tačiau poveikis neigiamas yra akivaizdus. Tai taip pat reikia tai atsižvelgti ir įvertinti tos šešėlinės ekonomikos dydį. E, ir galbūt reikėtų galvoti ne tik apie įmok mokėjimą per darbo amžiaus padidinimą, bet e, ir kitus būdus. Beveik visos sistemos e, perėjo prie dabartinės sistemos iš paprastų sistemos, tai E, jeigu kalbėsime apie investicinės e, sistemas, investicinius modelius, kurie būtų socialinio saugumo sistemos pagrindas, tai jau dabar reikia turėti galvoje, galvoje kad e, valstybinės socialinės, socialinės saugumos sistemos nebus pakankamos be tam tikro adekvatumo reikalavimo. Taigi reikia trijų ramščių. Tai yra valstybinių sistemų privačios taupimo pagrindų skurtos sistemos, kai dalis atlyginimo būtų um, mokama į tą e, sistemą iš atlyginimo. Na ir trečias ramstis tai yra investicijų sistema pagrįsta privačiamas santaupomis. Nes jeigu asmo nori didesnių garantijų su tam tikromis mokesčių nuolaidomis per tą trečiąjį ramstį, tai tai galbūt būtų galima padaryti panaudojant santaupas. Po to e, judumo klausimas. E, šis klausimas jau nėra toks pats, koks buvo prieš keletus keliarius metus, nes čia kalbame tik apie ES piliečių judumą, bet taip pat ir apie žmonių atvykstančių iš ne ES, kurie čia atvyksta ir po to grįžta atgal. Ir bando sąžiningai pasiimti savo įmokas kad galėtų pasinaudoti savo šalies socialinės apsaugos sistemą. Tai vyksta vis dažniau ir jeigu pažvelgsime į demografinę sistemą Europoje, tai reikia žvelgti į 20-25 metų laikotarpį ateityje, nes e, vargu ar Europos piliečiai pradės turėti daugiau vaikų šiuo metu. O demografinę sistemą turėsime spręsti pasinaudodami, pasinaudodami iš kitų šalių atvykstančių žmonių paslaugomis. Bet ne visi jie norės čia pasi, pasilikti, jie norės grįžti namo ir pasiimti savo įmokas. Taigi judrumas, judumas turi tapti daug platesnę savoką, negu buvo pastrosius kelius metus. Ačiū, ponas Euri ir ponia Javlovska. Okay. Köszönöm szépen. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Labai daug minčių apmąstymams ši žalioji knyga pateikia. Tačiau tiek probleminiai klausimai, tiek ir pasiūlymai iškelia naujų klausimų. Ponas Kasteks sakė, kad šioje žalioje knygoje kalbama labai daug apie apskaitinius ir buhalterinius klausimus. Ir ši žalioji knyga remiasi Europos ir Bismarko ir lotyniškos sistemos elementais. Mes Matome, kad yra labai daug konkurentų, kurie bando vienai par kitaip spręsti pensininkų gerovės klausimus, taikant amerikietiškas arba pietų amerikietiškas tradicijas. Mes žvelgiame į sistemą kūrybingiau, apjungdami dviejopas išmokas įmokas, atsiprašau. Žinoma, egzistuoja ne viena galimybė, pavyzdžiui, bendras finansavimas, mokestinės įmokos. Jeigu pažiūrėsime į įmokas, tai jos yra skiriamos tiems, kurie dirba teisėtai ir nuolat moka įmokas į konkrečias sistemas. Yra ES valstybių narių, kur nedarbo lygis yra labai mažas, tai tokia logika galbūt ne visoms valstybėms bus primtina. Galime pažiūrėti ir į šešėlinę darbo rinką, kuri taip pat egzistuoja ES. Ir galima taip pat numatyti, kad tai yra ne tik su demografiniais pokyčiais susijęs procesas. Bus nemažai žmonių, kurie į valstybinius fondus mokės labai nedėlės įmokas, o vėliau tokie fondai turės skirti išmokas pensininkams. Tai čia yra viena iš problemų. Nemanau, kad tai yra akivaizdu ir aš turiu abejonių dėl to, ar tai yra vienintelis galimas būdas, ar mums reikėtų didinti įmokas ar pensinį amžių. Kadangi tai buhalteriškai žiūrinti pensijų sistemas neatsižvelgiama kitokio pobūdžio socialinius rizikos faktorius. Pavyzdžiui, Prancūzijoje visai neseniai vyko protesto akcijos Taip pat tokios akcijos vyko ir kitose valstybėse narėse. Taigi, kai norime pertvarkyti vieną ar kitą sistemos elementą, susidursime su didžiuliu pasipriešinimu iš visuomenės pusės. Todėl aš esu dėkingas tiems, kurie parengė šią knygą ir kurie teigia, kad atėjo laikas susirūpinti ir Manau, kad reikėtų surenkti plačias diskusijas ir šiuo klausimu, kur būtų pakviesti, pakviesos visos interesuotos šalis. E, dabartinė situacija nėra tvari. Ir dabar matomos pozicijos tikrai yra labai skirtingos, bet tai yra ir dėl to, kad pačios sistemos labai skiriasi. Kitas dalykas yra 14 valstybių narių, kurios svarsto biudžeto deficito klausimą ir įvairių pensijų sistemų poveikį biudžetui. Kelios iš neseniai įstojusių valstybių narių dėrybų metu turėjo patenkinti vieną iš anksnę sąlygą. Tai yra reformuoti einamasias sistemas ir jas pertvarkyti. nes toks einamųjų modelių deficitas veda prie viešųjų biudžetų deficitų. tokio pobūdžio diskusijos šiandien yra vedamos labai plačiai. Kai dėl pensinio amžiaus apie jį nėra labai daug kalbama, EPP programoje yra kalbama apie lankstų pensinį amžių. Ir reikia pasakyti, kad turi būti sudaryta galimybė pasirinkti anksčiau išeiti į pensiją su mažesne pensija arba priešingai. Ir tai, aišku, subalansuotų abu dalykus. Šeimos politika ir kita politika susijusi su įmokomis, kuri gali turėti įtakos tokių sistemų veiksmingumui šis klausimas e, taip pat nėra paminėtas. Taigi išlieka dar labai daug neatsakytų klausimų ir diskusijų metu iškils dar daugiau klausimų. Į juos turės e, pasistengti atsakyti komisija. Taigi aš e, pritarčiau tam, ką pareiškė parlamento atstovai. Šiuo metu vyksta konsultacijos socialiniais klausimais ir iki lapkričio 15 dienos vyks konsultacinis procesas. Žinoma, kad terminas yra labai trumpas, mums reikėtų kur kas daugiau laiko. EPP frakcija norėtų surenkti klausimą gruodžio pradžioje šiuo klausimu ir mes norėtume pasiūlyti komitetui pratesti šį terminą, kad mes galėtume ilgiau konsultuotis. Ir mes tikrai labai aktyviai ketiname dalyvauti šiame konsultacijų procese. Dėkuoju, ponia Jeslovietska. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ponieważ ja należę do grupy ministrów, jestem przekonana, że dys... Ačiū, Aš priklausau optimistų kategorijai. Tad manau, kad būtent mūsų komitetas laimės šias lenktynes dėl pranešimo rengimo iš esmės. Kai dėl žaliosios knygos ten, kur kalbama apie Europos visuomenės senėjimą, nieko nėra pasakyta apie gimstamumo mažėjimą. Tačiau man atrodo, kad pensijų sistemos geram funkcionavimui reikia turėti mišrę sistemą ir kartu atsinaujinimas čia yra labai svarbus dalykas. Kai dėl užimtumo žaliojo knygoje faktiškai nekalbama apie lyčių e, lygybės trūkumą. Taip pat nekalbama apie situaciją tų žmonių, kurie riboja savo e, aktyvų profesinį laiką ir pasirenka likti E, su šeima. Man atrodo, kad yra neteisinga, kad moteris uždirba mažiau, kad mus gauna mažiau pensijos, dėl to, kad moteriams dažniau tenka nutraukti profesinę veiklą, kad galėtų pasišvesti vaikams. Yra irgi tie klausimai, prie kurių dar reiktų padirbėti. Dar vienas man susirūpinimą keliantis klausimas. Tai yra pensijos adekvatumo klausimas. Man susidaro įspūdis, kad čia daugiau kalbama apie tam tikrą praktiką, o ne apie realias teisės, kurias žmogus įgyja dirbdamas. Dar vienas dalykas. Man regis, jog reikia susitarti dėl metodikos, kuri būtų taikoma visose valstybėse narėse, kad būtų galima objektyviai įvertinti pensijų sistemas egzistuojančias atskirose valstybėse narėse. Manau, kad tai turėtų apimti visas amžiaus kategorijas, skaitant ir asmenys, kurie ką tik pradėjo dirbti. Manau, kad sankcijos turėtų būti griežtesnės, kurias ES galėtų taikyti toms šalims, kurios pensijų reformas vykdo e, savo valstybės biudžeto deficito sąskaitą. Manau, kad pensijų sistemų reforma turėtų prisidėti prie to, kad e, viešasis deficitas būtų mažinamas. ES institucijos dėl to turėtų siūlyti sankcijas tais atvejais, kai pensijų reforma neduoda tokių rezultatų. Dėkui. Ačiū, kolegė Harkin. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat manau, kad mums reikia kur kas daugiau laiko, kad aiškiai pamatytume visą vaizdą ir apsispręstume. Manau, kad dokumentas yra geras, jame yra daug dalykų, nors kai ko ir trūksta. Manau, kad visi galvoja apie adekvatų balansą ir bando iškelti tam tikras abejonės. Man atrodo, kad krizės metu sunku išlaikyti turimą pensijų sistemą ir sunku rasti tinkamus sprendimus. Man atrodo, kad daug kas, daugelis žmonių bando mus įspėti, kad to nedarytume. Labai svarbi pensijų modelius charakteristika tai yra, yra patikimumas ir stabilumas. Tai yra artimai susiję su tuo, kiek žmonių yra, nori mokėti įmokas, labai svarbu atkreipti dėmesį į kartų solidarumą taip pat. Labai dažnai mes susikoncentruojame į sprendimus, kurie, kuriuose pamirštama savanoriškos pensijų sistemos. Tai yra labai svarbu taip pat, reikia to nepamiršti. Labai svarbu siekti balanso tarp kartų, taip pat balanso tarp dirbančių kartų ir pensininkų. Kita svarbi dilema yra rasti tinkamus sprendimus, kurie prisidėtų prie visuomeninės, visuomenės anglaudos. Taip pat reikia nepamiršti įvairiausių rizikų, ne tik senatvės rizikos. Labai dažnai girdome kalbas apie pensinio amžiaus um, vėlinimą, tačiau taip pat turime nepamiršti ir kitų problemų. Ne tik sveikatos problemų, bet taip pat ir problemų susijusių su darbo vietos išlaikymu. Taip pat svarbus dalykas yra informacija, turime žmonės informuoti, reikia sukurti centrus, kurie teiktų tinkamą informaciją. Man atrodo, kad mes dar labai toli esame nuo suderintos Europos pensijų sistemos. Reikia e, sustiprinti stebėjimą ir bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Pone Harkin, po to pona, ponas Kasleris. Ačiū, ponė pirminkė, kalbėsiu gana trumpai, nes jau daug kas nemažai pasisakė. Aš taip pat tikiuosi, kad mes būsime vadovantis komitetas, nes tai ne tik biudžeto ir Piniginiai klausimai, socialiniai klausimai taip pat yra svarbu ir kaip kolega iš komisijos sakė, pensijos yra pensijos ir turime tai žvelgti iš šios perspektyvos. Pers pranešėjas sakė, kad tikė, tikisi, jog mes laikysimės vienodos nuomonės, tai nebus lengva pasiekti, nes problema yra labai sudėtinga. Jei kalbėsime apie ES vaidmenį, mobilumas, perkeliamumas, taip, Tai aišku, taip pat ir poveikis valiutos stabilumui, e, tai yra iššūkis taip pat galbūt ir nesenas, bet jį reikia pripažinti. Aš manau, kad pats demografinės aspekto iššūkis ir jo dydis yra taip pat svarbus ir ES čia turi aišku vaidmenį kaip mes keliame klausimą, kaip ES gali padidinti vertę sprendžiant šios klausimus. Skaitydama žalę knygą galvoju apie du dalykus. Pirmiausia, kaip mes kaip parlamentas reaguosime ir kaip galėtų visuomenė ar piliečiai reaguoti šios konsultacijos metu. Nors knyga gerai parašyta ir klausimai aiškus, tačiau man pasirodė, kad piliečiams ir nevyriausybinėms organizacijoms ši žalioji knyga ir konsultacijų procesas gali būti atgrasinantis. Nekritikuoju autorių, tačiau jeigu be ekspertinių žinių paskaitysi šią knygą, tiesiog nesugebėsi niekaip reaguoti e, prasmingai ir naudingai. Ir tą prasme aš pritariu visiems kalbėjusiems dėl to, kad reikėtų daugiau laiko e, šiam klausimui analizuoti ne tik kalbu ne tik kalbą apie NVO, bet ir apie save. Dėl tvarumo. Du dalykai čia buvo išsakyti, kurių kiti neminėjo. Tai yra tai, kad galime pasiekti etapą, kai oficialus, oficiali priežiūra gali keisti neoficialią priežiūrą. Ir turbūt reikia remti ne, neoficialiai prižiūrinčius senus žmonės. Ir tie žmonės turi atsisakyti tam tikro darbo laiko, kai jie prižiūri kitus žmonės. Ir tokiu būdu jie negali e, susikurti pensinio užtikrinimo ir tuomet jie gauna mažesnės pensijas. Todėl mums reikia galvoti apie tai, kaip paremti neformal, neformalią, neoficialią priežiūrą. Na, o EBPO pats įdomiausias e, komentaras buvo apie pensijų perpaskirstimo aspektą. Vien tai, man atrodo, sukels nemažai diskusijų ir bus labai įdomu į ją įsitraukti. Na ir du, keletas, dar keletas dalykų. Komisija kalbėjo apie nemokumo direktyvos įgyvendinimą. Jie pradėjo tyrimą Norėčiau sužinoti, ar yra kokiu nors rezultatų, nes šioje srityje šis komitetas taip pat galėtų pateikti rekomendacijų. Ponas Ori kalbėjo apie demonstracijas Prancūzijoje, prieštaraujant prieš pensinio amžiaus pailginimui. Na, tarp daugelio problemų, su kuriomis susidarė Airija, tai e, joje taip pat e, tūkstančiai žmonių išėjo į gatves, kai buvo pradama kalbėti apie pensinio amžiaus keitimą. Taip, 12 klausime komisija kalba apie informacijos teikimo reikalavimus dėl palyginamumo, standartizavimo ir aiškumo. Ir jie sako, ar to reikia, tai reikia daryti. Aš nežinau. Man atrodo, kad iš tikrųjų reikėtų uh, to reikalauti, bet įdomu būtų išgirsti komisiją. Ponas Kesleris. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich möchte mich meinen Vorrednern anschließen, zu sagen, dass das Thema. Dėkoju. Norėčiau pratesti prieš mane kalbėjusios nuomonę. Pensijos ir pensijų modeliai yra mūsų komitetui priklausantis klausimas. Ir mes turbūt sutiksime, kad esame atsakingi už šį klausimą, dėl to pasistengsime paskirti pranešėją šiam klausimui. Keletas klausimų, kurie gali sukelti diskusijas komitete ir apskritai visame parlamente. Taigi, vienas netidėliotinas klausimas, kur prasideda mūsų atsakomybės sritis ir kurgi ji baigėsi. Tai yra vienas iš svarbiausių klausimų, kuris kils visoms politinėms frakcijoms. Ir kažkas iš kolegų jau sakė, kad mes turime atkreipti dėmesį ir į tas pilkasias darbo rinkos zonas, apie neteisėtą darbą, kuris kelia problemų visose valstybėse narėse. Ir mes turbūt labai greitai nepasieksime vienbalsiškumo, sprendžiant šį klausimą. Pavyzdžiui, galiu pažvelgti į savo šalį, į Vokietiją. Darbuotojai finansuoja sistemą Vokietijoje. Taigi, kasgi atsitiks su tomis pensijomis, kai tam tikri pareigūnai nemokėjo įmokų. Ir šį klausimą taip pat reikia atkreipti dėmesį. Aš ilgą laiką buvau darbuotoju Ir vienas iš man kilusių klausimų buvo toks, ar aš galėčiau perkelti į kitą šalį sukauptas teisės. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to, kad komisija šiuo klausimu siūlo savo pagalbą. Tačiau bendro sutarimo dar nėra ir mes turėsime jo ieškoti. Kiekvieną dieną mes sakome, kad siekiame daugiau judumo ir jaunimas baigęs studijas turėtų taip pat pagalvoti apie judumą. Kai praėjus porai metų jaunimas perina kitas darbo vietas, taigi aš manau, kad diskusijos turi nagrinėti ir šį klausimą. Ir galiausiai vienas labai svarbus aspektas. Atsižvelgiant į dabartinę užimtumo padėtį, ir į pensininkus, kurie dabar gauna išmokas, mes negalime tikėtis, kad subalansuosime išmokų sistemą. Aš manau, tai yra labai svarbu, kalbant apie privačias socialinio draudimo sistemas arba mišres privačias ir viešai finansuojamas sistemas. Aš manau, kad šis klausimas turėtų būti labiau panagrinėtas dokumente. Kažkas minėjo trijų ramščių sistemą, kuri galėtų būti pristatyta Europoje. Aš manau, kad e, valstybės narės turėtų išsamiau panalizuoti tokį pasiūlymą. Ir mes komitete taip pat turėtume į tai atsižvelgti ir aš tikrai tikiuosi labai gyvybingų diskusijų šiuo klausimu. Kolegė prašė e, žodžio, mes jau 15 minučių vėluojam, lyginant su darbo tvarkė, tai labai trumpai tada prašau. Nella traduzione mi ha dato un altro nome. E vorrei dire molto brevemente tre... Norėjau tiesiog porą trejetą pastabų pasakyti. Pirmiausia, manau, kad vykusios diskusijos aiškiai parodo, kad svarbu laikytis globalaus požiūrio, kad būtų atsižvelgiama įvairius socialinius ir ekonominius aspektus, į aspektus susijusius su užimtumu. Suprantama, mūsų komitetas be jokios abejonės turi būti komitetas atsakingas iš esmės. Jis turi renkti pranešimą. Žalioji knyga yra labai įdomus dokumentas, labai turtingas E, dokumentas. Aš manau, kad e, kils darbų tvarkarašio problema, kadangi nebus laiko tiek, kiek reikia, kad atme iškelti reikiamus klausimus ir sunku bus rasti laiko juos atsakyti. Nekartosiu to, ką sakė kolegos, ką sakė kolega Koferatė, pavyzdžiui, tačiau manau, kad tarptų iššūkių, kuriuos mes čia paminėjome, bus ir šis. Reikia suprasti, kad visos pensijų sistemos bendrai imant turi tendencija pereiti nu, prie, prie kapitalizavimo sistemos, nuo perskirstimo prie kapitalizavimo. Ir mes žinome, kad e, jaunimui sunku surasti darbo tais atvejais, kai vy, vyrauja perskirstimo sistema. Po to pradedama kalbėti apie pensijos adekvatumą. Vėlgi, čia labai svarbu aptarti šį aspektą, atsižvelgiant į vairių kartų poreikius. Ir dar svarbu kurti tokią gerbuvio sistemą, kuri galėtų būti kuo lankstesnė, kadangi darbo rinka yra lanksti. Tad pensijų sistemos atskirai kurti negalima, jinai taip pat atsižvelgti darbo rinkos lankstumą. Kol kas mes žaliojo knygoje matome pernelyg daug neutralumo. Kad ir pavyzdžiui dėl būtinybės harmonizuoti ar maksimaliai suartinti pensijų sistemas atskirose valstybėse narėse. Kai matome, kokios pensijų sistemos veikia valstybėse narėse, tenka konstatuoti, kad yra nemažai jų. kurios moteriams yra mažiau palankios, kalbant apie senatvės pensijas. Ir gali atsitikti taip, kad moteris taps tai žmonėm, kurios mokėjo tam tikrą metų skaičių įmokas, tačiau joms nepavyks surinkti tiek metų įmokų, kad jos galėtų pretenduoti gauti pensiją. Taigi aš manau, kad labai svarbu iškelti šį klausimą, nes pasišventimas šeimai taip pat turėtų būti atlygintinas dalykas. Kolega Koferati taip pat iškėlė emigratų klausimą pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau nutraukti jūsų pasisakymą, kadangi aš minutė daviau jums žodį. Aš norėčiau pati tarti porą žodžių dėl šių diskusijų. Pirmiausia, suprantu, kad visi kalbėjusiai išreiškė susirūpinimą dėl darbų grafiko, kurį E, numatė komisija atsakymų. Jeigu komisija rimtai žiūri konsultavimai su parlamentu, tai tuomet lapkričio 11 nėra realistinė data. Tad aš manyčiau, kad reikėtų atidėti tą konsultavimosi datą, prailginti laikotarpį. Priešingų atvejų e, nespėsime nieko, nes matote, kad dar iškilo kompetencijų konfliktas su e, pinigų ir ekonomikos reikalų komitetu, klausimas tikrai sudėtingas mums tikrai bus sunku įtilpti į tokią datą. Dėl kompetencijos visų frakcijų atstovai pranešė, kad jie remia e, tą idėją, kad mes turėtume būti komitetas atsakingas iš esmės dėl šio pranešimo rengimo, atsižvelgiant į tai, kokie klausimai yra keliami, kaip yra susiję jie su mūsų piliečiais ir panašiai. Vietoj to, kad egzistuotų du paralelus keliai, kur kalbėtume tik apie geresnį valdymą, better regulation, yra svarbu e, apsispręsti dėl to, kaip veiksime ir nedubliuoti vieniems kitų veiklos. Kolegė Omenroitin tai pabrėžė visai teisingai. Dėl ponios Harkin, dėl galimybės suprasti tuos klausimus, iššifruoti juos. Norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų formuluotės yra pakankamai sudėtingos. Paminėsiu 13 klausimo pavyzdį. Ar ES turėtų parengti bendrą strategiją, kur būtų kalbama apie galimybę individui pasirinkti, kur e, kaupti savo pensiją. Ir pati formuluotė yra tiek sudėtinga, sako pirminiai, kad yra labai sunku suprasti, kas norima pasakyti. Trūksta laiko. Trūksta laiko. Šiaip būtų buvę svarbu dar išgirsti daugiau elementų, detalesnės informacijos. Mes turime parengti europinį požiūrį, tačiau demografinį situaciją minėjome yra skirtinga atskirose valstybėse narėse, tačiau kaip tai yra susijęs su strategija e, liečiančia pensijų sistemų reformas. Apie tai nieko nėra pasakyta. Reikėtų gauti atsakymą šį klausimą. Kai kalbama apie reformą ir kai siūlomas europinis požiūris, kodėl tuo pat metu ne, nekalbėti apie minimalių pajamų slengščio numatymą, e, kad ir pensijos minimumas būtų apibrieštas. Be abejo, atsižvelgti į darbo sunkumo elementą taip pat būtų labai svarbu. Mokestinė tvarka, mokestinis režimas ir skatinimas to dėka e, finansuoti pensijų fondus irgi galėtų būti vertingas elementas. Krizės poveikis yra vertinamas atsižvelgiant dažniausia tik į fin viešųjų finansų būklę, tačiau nėra kalbama apie rinkos pokyčius, kalbant apie kapitalizuojamas pensijas, pavyzdžiui, o apie tai reikėtų kalbėti. Pritariu kolegė Zovietskai dėl jos išreikšto susirūpinimo. Lyčių lygybė nėra užtikrinama. Labai menkai apie tą aspektą yra kalbama. O žinome, kad realybė šios ryties skirtinga vėlgi mūsų valstybėse narėse. Suprantu, kad e, šio žaliosios knygos objektas ir nėra, tačiau dar taip pat turiu klausimą štai kokį. Dabar, kai prasideda tos horizontalios konsultacijos, ar nebūtų naudinga iškelti klausimą dėl taip sukauptų santaupų mobilizavimo e, ES lygmenių, kad tas lėšas būtų galima paskui investuoti ten, kur jų reikia, kad būtų tinkamai užtikrintas pensijų sistemų finansavimas. Turime labai nedaug laiko šiai diskusijai. Aš suprantu, kad klausimas platus ir tikrai E, sunku leisti visiems pasisakyti, mūsų svečiams suteikti žodį porai minučių, kad jie galėtų apibendrinti, ką jie galėtų pasakyti, kas iš mūsų pasisakymų jiems atrodo svarbu. Tiesiog norėčiau juos dar pakviesti, sugrįžti kitą kartą į mūsų komitetą, kad galėtume dar detaliau šiuo klausimu diskutuoti, diskutuoti apie ponios Omenroitin rengiamą pranešimą. Pone Fischer, ką jūs galėtumėte pasakyti? tiesioginis labai tiesus klausimas būtų toks, ar galima būtų numatyti konsultacijas. Nes ar gali, galima būtų priimti tą knygą, jeigu Europos parlamentas savo nuomonės nepareikštų. Mes turime dar vieną labai svarbų klausimą, tai tikrai dvi minutės jums, ponė Fšir, prašau. Uh, Deja, negaliu tiesiogiai atsakyti jūsų klausimą. Čia ne mano sprendimas būtų. Turiu papildyti, kad keturi mėnesiai nėra toks trumpas laikotarpis konsultacijoms, kurias paprastai rengiame. Tačiau, žinoma, aš atsižvelgsiu į jūsų lūkesčius ir pranešiu jums, kokios bus naujienos. Norėčiau pasakyti, kad man jūsų diskusija buvo labai įdomi. Jūs iškėlėte ne vieną labai svarbų klausimą nesu visiškai įstikinęs, kad kai kurie klausimai taip jau nėra labai atspindėti mūsų knygoje, tačiau, e, žinoma, pasižymėjau jūsų problemas, netikrumo klausimą, e, šešėlinės ekonomikos klausimus. Šie dalykai minimi e, žaliojo knygoje galbūt nelabai stipriai. Šeimos politikas, lyčių klausimas, priežiūros, pagyvenusių žmonių priežiūros klausimas, aišku, tai yra labai svarbus E, dalykai e, Europos pensijų sistemos ateičiai. Taip pat pasižymėjau apie tai, ką jūs kalbėjote apie kompetencijos klausimą ir apie tai, kad ES turėtų pridėti tam tikrą papildomą vertę. Žinoma, tiesiog mes nenorime plėsti ES vien to, tos plėtros labui. Mes norime, kad tai prisidėtų prie valstybių narių gerim, gerovės ir E, vystamosios politikos naudai. Tačiau, na, šiuo metu, žinoma, galiu pasakyti, kad mes visada esame pasirengę padėti parlamentui dirbant šioje srityje ir lauksime puikaus bendradarbiavimo. Tačiau aš, aišku, dar galiu pasakyti, kad tikiuosi įdomios diskusijos po to, ką išgirdau šiandien, iškėlėte daug svarbių klausimų Tai tiesiog šis darbas tikrai bus įdomus. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Dėl tų keturių mėnesių konsultacijų. Vienas mėnų yra atostogos iš tų keturių. Tad e, tai daug ką pasako. Komisaras turėtų ateiti į mūsų komiteto posėdį, kai susirinksime kitam posėdžiui, jis turėtų čia būti, tad jam tiesiai užduosim klausimą apie tai, ar nebūtų galima tą laikotarpį konsultacijų pratesti. Prašom e, žodis kitam ekspertui. I mean, really on, on iš tiesų negalėčiau pakomentuoti komisijos darbo. Aš galėčiau paminėti, kad EBPO taip pat dirba šioje srityje, rengia ataskaitą dėl e, pensijų sistemų EBPO šalise, daugelis iš jų yra ir ES valstybės narės, šią ataskaitą pasirodys gruodžio mėnesį. Ir joje bus pateikti pamastymai šiais klausimais dėl pensinio amžiaus, dėl gyvenimo trukmės pokyčių, dėl to netikrumo susijusio su vis didėjančia gyvenimo trukme ir taip pat dėl tų būdų, kuriais valstybės narės nusprendė reformuoti savo sistemą, pensijų sistemas, kaip Vokietija, Italija, Švedija ir kitos. Taigi ataskaita pasirodys gruodžio mėnesį ir kitų metų pradžioje mes paskelbsime dar vieną ataskaitą dėl moterų ir vyrų bei jų pensijų. Ir šioje ataskaitoje bus detaliai apžvelgiami lyčių klausimai. Ypatingai klausimai susijęs su moterimis, kurios nutraukia darbo stažą dėl to, kad turi rūpintis giminaičiais, pavyzdžiui. Taip pat bus kalbama apie tai, kaip reikėtų pritaikyti pensijų sistemas atsižvelgiant į besikeičiančius vyrų ir moterų vaidmenis mūsų visuomenėse. Taigi toks yra mūsų darbas ateičiai ir laukiu bendradarbiavimo su jumis ateityje. Dėkoju. Na tai yra pirmas apsikeitimas nuomonėmis. Kolegė Omen Reuten, labai trumpai, labai trumpai, leidžiu pasisakyti, ponė Omen Reuten, tikrai labai trumpai. Pirmiausia, pastebėjau štai ką. Daugelis kolegų, praktiškai visi kolegos minėjo tokius dalykus, kurie labiausiai yra susiję su e, savo šalim, su kilmės, šal, kilmės šalies dalykais. Būtent dėl to yra labai svarbu gauti daugiau laiko diskusijoms e, komitete. Na ir paskui, aišku, turės vykti individualios diskusijos tarp mūsų visų, kad galėtume parengti tinkamą pranešimą, kad kuriame būtų atspindėta mūsų labai aiški linija. Mane e, nustebino štai kas. Turime suprasti, kad moteris ir pensija yra toks klausimas, kuris galėtų būti išspręstas ES lygių. Tai jau yra daroma. Pavyzdžiui, yra teisingumo teismo nutarčių. Moteris turi teisę į pensiją, tuo atveju, jeigu išsiskiria su savo sutoktiniu, jos turi teisę gauti e, pensiją, atsižvelgiant į tai, kiek metų ji buvo ištekėjusi. Moteris, kurios dirba nepilną darbo laiką, taip pat turi teisę gauti pensiją. E, ir visą tai remiantis egzistuojančiomis teisingumo teismo nutartimis. Mano šaly buvo tokių atvejų, kai moteriai savo teisės apgynė. Na, nesakau, kad daugiau nieko daryti nebereikia, tikrai ne, tačiau manau, kad ir nacionaliniu lygiu šį beitą galima susitvarkyti. Žodžiu, norėjau pasakyti, kad nereikėtų, kad dėl pensijų e, keliamas klausimas būtų rezumiavimas tų klausimų, kuriuos reikia išspręsti nacionaliniu lygiu. Nes yra dalykų, kurie tikrai turi būti išspręsti nacionaliniu lygiu. Mes turime kelti klausimą, ką ES lygiu reikia reguliuoti, kiek gali būti kompetentinga šiais klausimais ES ir kiek siekia nacionalinio kompetencija. Būtent taip reikėtų dirbti. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Mūsų kito posėdžio metu mes, manyčiau, susitarsime E, iki kito posėdžio susitarsime dėl to, kas rengs pranešimą iš esmės. Tikėkime, kad mes dėkoju ekspertams už jų indėlį diskusiją. Suprantu, e, kad nelabai lengva buvo atlaikyti tą klausimų atsakymų maratoną. E, bet jūs galėjot pamatyti, kokį susirūpinimą reiškia komiteto nariai, kokius klausimus jie kelia. O dabar pereikime prie paskutinio darbo tvarkės klausimo. Tai yra dešimtasis klausimas - sąjungos ekonomikos valdymo ir stabilumo sistemos tobulinimas, ypač eurozonoje. Dėkoju vertėjams, sako pirmininkė, kad suteik mums papildomų 10 minučių. Kolega Kaza rengia pranešimą šiuo klausimu. Ponas Fejo yra šešėlinis pranešėjas. Thank you, Madam Chairman. Ačiū, ponia pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kaip galima trumpiau. Kaip visi žinote, pranešimas ekonomikos komitete yra susijęs su ES ekonomikos valdymo gerinimu. Ten pateiktos aštuonios rekomendacijos. Nuomonė, nuomonės siekiama sustiprinti šias rekomendacijas įtraukiant užimtumo perspektyvą kalbėjausi su keliais kolegomis šiame komitete, įskaitant šešėlinius pranešėjus. Mes turėjome daug minčių, dėja turėjome e, labai trumpai viską išdėstyti, nes yra riba 1500 ženklų. Tačiau mes ketiname šios klausimus išplėsti pakeitimais. Pasiūlėme štai, kad pirmiausia, sukurti priežiūros sistemą, kurią sudarytų turamščiai ekonomikos politiką ir užimtumo politiką. Tai leistų užimtumo politiką prižiūrėti ES lygmenių. Taip pat norėtume sustiprinti užimtumo komiteto vaidmenį, kad būtų galima spręsti tarpvalstybinius užimtumo klausimus. Taip pat norime, kad parlamentas dalyvautų kiek galima daugiau e, prižiūrint tiek ekonomikos, tiek užimtumo politiką. Toliau ekonomikos e, komiteto pranešime kalbant apie sankcijas už stabilumo ir augumo pakto taisyklių nesilaikymą, įskaitant ir e, socialinio fondo e, lėšų išskaičiavimą. Manau, kad tai būtų neproduktyvu, nes e, tie fondai susijęs su žimtumu neturėtų būti įtraukti sankcijos. Sankcijavimo sistema turėtų atskirti lėšas priskirtinas nacionaliam biudžetui ir e, lėšas skirtas atskiriems piliečiams ir darbuotojams. Manau, kad šią idėją reikėtų išdėstyti. Ir pagaliau, aišku, tikiuosi konstruktyvios diskusijos dėl nuomonės ir kad būtų galima E, įtraukti, kad galima daugiau idėjų per pakeitimus, kad būtų galima pagerinti ekonomikos komiteto pranešimą. Ačiū. Monsieur Serkas, puis Monsieur Koferati. Kolega Serkas, paskui Koferati. La reporter en la sombra socialista es la señora Rap. Ačiū, ponia pirmininkė. Socialistų šešėlinė pranešė yra ponia Raptai. E, ši šiuo metu yra Graikijoje, tačiau pertikė man savo pastabas. Pirmiausiai apgalėstauja, kad jį nedalyvavo šiame posėdėje. Pirmiausiai norėjo asmeniškai ponui Kazai pasakyti, kad e, nuomonės projektas yra labai geras pagrindas tolesniems diskusijoms. Mes galėsim, galbūt pateiksime keletą pakeitimų, kad pabrėžtume šių dalykų svarbą. Pirmiausia, geresnis koordinavimas tarp nacionalinių konvergencijos planų ir 20 metų strategijos reikia užpildyti spragas stabilumo ir augimo pakte, nu, numatant užimtumo tikslus. Ir, kaip sakė ponas Kaza, mes taip pat norėtume apie tai pakalbėti. Reikėtų kalbėti apie EFSCO tarybos svarbą, lyginant su ECOFINu. Reikia šios šių komitetų darbą taip pat gerinti. Ir galbūt e, pagalvoti, galbūt yra pats laikas panaudoti Lisabonos socialinės e, nuostatas, taip pat ir pakalbėti apie socialinių partnerių svarbą, nes socialiniai, nes užimtumas turėtų būti visos ES politikos e, centre. Sprantu, kad nuomonė yra ribota, tačiau galbūt galima įtraukti šios dalykus. Ponas Koferatis. Labai trumpai apskritai pasiūlymo esmė yra gera. Čia yra išdėsti svarbiausi prioritetai. Kaip visada, problema kyla su nuomonės apimtimi. Na, Svarbiausia dalykai yra šeštas ir aštuntas punktai, nes tai yra potencialiai nauji ir svarbus dalykai. Man atrodo, kad svarbiausia diskusijos ir pakeitimuose yra pabrėžti šios du dalykus, nes stabilumo ir augimo pakto pakeitimas, ypač pakto panaudojimas skatinant investicijas, išeinant iš krizės yra labai svarbu. Tai nėra e, perinamasis e, dalykas, tai yra stabilus ekonominio valdymo dalykas. Man atrodo, diskutuotinas dalykas yra e, pajamų per, perskirstimas. Tai yra išmokų kokybė palyginti su tuo, kas yra pasiekta siekiant ilgalaikių tikslų. Prieš 20 metų buvo pateikta baltoja knyga siekiant e, priekybą perkelti vidutinio ir ilgo laikotarpio e, pagrindų, mokėjimų pagrindų po krizės pamatėme, kad e, pirmiausia buvo, krizė kilo dėl to, kad buvo siekiama trumpalaikio pelno. Man atrodo, kad tai yra potencialiai naujas e, valdymo ateityje bruožas. Pone Grūni. Donc, euh, je, je pas trop de temps. Ačiū, ponė pirmininkė, per nelik daug jūsų laiko neužimsiu. Noriu pasveikinti kolegą Kasą už puikiai paremtą nuomonę, nes e, tai yra tikrai puikus dokumentas. Turėjau pabrėžti šį beitą dėl septintojo klausimo. Septinto punkto tiksliau, nes e, taikyti sankcijas prilaikant stru, dėl struktūrinių fondų tikrai būtų negeras dalykas, nes kai kurie europiečiai E, reikalingi yra pagalbos ir nereikėtų taikyti būtent šitos priemonės. Ekonomikos reikalų komitetas kalba čia apie fiskalinį sukčiavimą ir nekalba apie, apie fiskalinį sukčiavimą, kalbam apie socialinį ne. Tad aš taip pat norėčiau pasakyti štai, kad socialinis sukčiavimas užkerta kelią padėti tiem žmonėms, kuriems pagalba yra reikalingiausia. Aš tą galiu patvirtinti iš kasdienio gyvenimo patirties. Aš manyčiau, čia irgi mes turėtume tarti savo nuomonę. Trečias punktas. Ten yra kalbama apie pensijų ir sveikatos sistemas. Galbūt reikėtų pridėti žodį socialinė apsauga. Manau, kad taip būtų geriau. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū galima bus teikti pakeitimus ir to dėka išreikšti mūsų nuomonę. O dabar aš pati norėčiau pateikti penkias pastabas Pone Harkin, atsiprašau, beveik užmiršau, sako pirmininkė. No, will... Kaip galėjot, <laughs> sako kalbėtoja. Eh, labai trumpai. Mūsų atsakas į ekonomikos krizę buvo dviejopas - reformos ir sankcijos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad pranešėjas kalba apie tai, kad valstybės narės imasi struktūrinių reformų, taip pat turėtų atkreipti dėmesį į pensiją, socialinės apsaugos sistemas ir užimtumo politikos reformas. Aš manau, kad ši nuomonė yra subalansuota. Ir kitas dalykas, aš sutinku su jumis dėl sankcionavimo sistemos. Manau, kad sankcijų sistema nėra primtina, nes kitu atveju būtų sankcionuojami piliečiai. Čia kalbu apie e, pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo pritaikymą. Ir galiausiai e, tai nebūtų tinkamas kelias, bet apskritai jūsų nuomonės projektas yra subalansuotas ir atspindi visų mūsų nuomonės. Dėkuoju. Pirmininkė, norėčiau šį beitą aptarti savo vardu. Pirmiausia, sankcijų režimas. Manau, kad du kolegos jau kalbėjo dėl šio dalyko. Tiesiog reikėtų galbūt peržiūrėti redakciją šios formuluotės, nes regis, kad vienintelės sankcijos, kurių nenorime, tai yra tos, kurios galėtų paliesti socialinį fondą. Na, dabar iš tikrųjų tokia redakcija gali būti klaidingai suprasta. Tai, kad egzistuoja hipotezė prarasti balsavimo teisę E, ilgesniam ar trumpasiam laikotarpiu prieštarautų ES dvasiai, nes ES veikia demokratijos principais remdamasi. Jūs visiškai teisingai iškėlėte šį klausimą. Ir kitas dalykas kurį norėčiau sakyti, yra toks, kadangi mes kalbam apie valdysenos priemonės, Mes esame užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Mums reikia, kad įvyktų Ekofino ir EPSCO bendras posėdis, nes reikia, kad tos dvi tarybos kartais susirinktų kartu ir suderintų savo pozicijas. Na ir dar keletas pastabų, nelabai tvarkingų. Biudžeto konsolidavimas gali įvykti viešųjų paslaugų socialinės apsaugos sąskaita. Būtų liūdna. Mes jau matėme, kokiu rezultatu davė pirmosios taupimo priemonės Graikijoje. Matėme, kad 15 procentų sumažėjo darbo užmokestis valstybės pareigūnams ir atsirado visa eilė priemonių, kurios, na, diskutuotinai veikia socialinė pusiausvyrą. Apie tai dar reikėtų diskutuoti. Reikėtų taip pat matyti konkrečias strategijas, kalbant apie valdyseną, nes manau, kad ir 2020 metų e, perspektyvoje turėtume kelti užimtumo klausimą, nes Lisabonos sutartyje ne tik tai turėtų būti devintasis straipsnis, kur pasakyta, kad reikia nuolatos atlikti poveikio vertinimą. Tiesiog, kai daromos ilgalaikės investicijos, e, tai tuomet turi būti tai, taikoma reikiama priežiūra, kad šalis pačios būtų suinteresuotos kurti darbo vietas. Ką m, mm, sakė kolega dėl Žak Delor pranešimo. Žak Del, Žakas Deloras norėjo, kad būtų numatyti kriterijai, kai parengė baltai knygai, jis apie tai mąstė būtent. Jis kalbėjo ne tik apie viešo deficito mažinimą, jis taip pat kėlė ir užimtumo už E, tam tikrus reikalavimus. Ir manyčiau, kad reikėtų tuos tikslus išsikelti. Kiek gali siekti nedarbas, kokie, kokio sumažėjimo reikia pasiekti, kiek turi siekti jaunimo užimtumas ir panašiai. Tai būtų tie dalykai, kuriuos reikėtų nuolatos prižiūrėti, taikant geros valdysenos principus. Kai dėl konkurencingumo skirtumo tarp valstybių narių, norėčiau pasakyti štai ką. E, atsitinka taip, kad tas konkurencingumas veikia su neigiamu socialiniu modeliu. Mūsų komitetas irgi turėtų tart savo žodį šio klausimu. Tai yra mums prioritetinis klausimas. Tačiau jeigu konkurencingumo skirtumą esame pernelyg didelių, tai reikštų juk ar ne, kad kai kas gali vystyti savo socialinį modelį, o kitoje šalyje tiesiog tas modelis bus sutriuškintas. Mes juk to nenorime. Tad man atrodo, kad reikia tiesiog irgi šiuo klausimu iškristalizuoti mūsų pozicijas. Jūsų nuomonė daug mažinau, bet reikėtų dar prie to to padirbėti, sklandžiau suformuluoti. Jeigu daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai tuomet suteiksime žodį pranešėjui ir spėsim galbūt posėdį baigti laiku. Pone pranešėjau, jums žodis. Yes, no, add, madam, madam Pone pirmininkė, aš neturiu daugiau ko pridurti. Atsižvelgsiu kolegų išsakytus pasiūlymus, taip pat pateiksiu ir savo pakeitimų. turiu jau bent septynis pakeitimus ir pakeitimų pateikimo terminas yra rytoj. Taigi neturime labai daug laiko, kad pateiktume raštu visas tas ką tik pristatytas mintis. Pirmininkė, ačiū ponė pranešėjau, dėkoju už jūsų pasisakymą. Suspėjome viską, rytas už vakarą protingesnis, turbūt iki rytojų sulaukite puikių pakeitimų.